So, so good morning, colleagues. Um... Labas rytas, kolegos, kadangi mes turime nedaug laiko e, ir turime daug įdomių klausimų svarstyti, taigi tai siūlau pradėti. Pap... Paprastai mes antrąją savo posėdžio dieną pradedame nuo klausimų komisijai. Todėl iš karto pereikime prie šeštojo klausimų ir paprašysime pono Donskio pateikti savo klausimą komisijai. Kad mūsų kiti klausytojai žinotų, apie ką jūs, apie ką kalbame, gal galėtumėte išdėstyti savo klausimo esmę komisijai. Taigi, ponas Donskė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. E, klausimas buvo pateiktas, todėl aš tik tai trumpai jį apibūdinsiu ir pateiksiu savo klausimo esmę. O esmė yra tokia. Iki šiol Kinija sistemiškai blokuoja mūsų iniciatyvas dėl žmogaus teisų pažeidimų ir mūsų, taip pat blokuoja mūsų pastangas e, optimizuoti savo, past, e, savo veiksmus, kad situa, žmogaus teisų situacija pagerėtų. Ar yra numatoma kas nors, ką galima būtų padaryti dėl šios problemos? Nes kol kas e, nie, situacija visiškai nesikeičia. Mūsų e, rezoliucijos neveikia, mūsų veiksmai yra blokuojami. Ir ar yra numatyti kokie nors nauj, naujos priemonės ar, ar, ar kiti dalykai, kurie mums padėtų pasiekti pažango šioje e, srityje? Dėkoju komisija. Dėkoju. Pirmininkė. E, Tai šiek tiek skiriasi nuo to klausimo, kuris buvo mums atsiųstas raštu. Ten buvo kalbama apie Tibetą. Todėl jeigu jūs man leisite, aš pirmą atsakysiu į raštu pateiktą klausimą ir tada e, bendrai pakomentuosiu. Taigi dėl Tibeto klausimo. Visiškai akivaizdu, kad mūsų požiūris dėl Tibeto skiriasi nuo Kinijos požiūrį dėl Tibeto. Mums iš tiesų kelia nerima žmogaus teisų situacija Tibete ir tai, kad e, yra ribojama prieiga e, tartutiniai žiniasklaidai ir e, nevyriausybinėm organizacijom. Mes bendraujame su Dalai Lamos atstovais ir su Kinijos atstovais. Ir ES pozicija dėl Tibeto nepalieka jokios interpretacijos laisvės. Ne vieną kartą šis klausimas buvo svarstytas Europos parlamento plenarinėse sesijose. Visų pirma, norėčiau pabrėžti tą, tai, kad ES e, pripažįsta Tibeto e, teritorijos vientisumą. Toliau mes esame mes pasisakome už taikų e, konflikto tarp Kinijos ir Tibeto sprendimą. Toliau turime pasakyti, kad tas dialogas tarp trijų šalių turi būti konstruktyvus ir jis turi apimti visus e, esminius klausimus, kaip antai unikali e, Tibeto kultūra, e, politika ir kiti dalykai. Dialogė, dialogo metu turėtų būti kalbama taip pat ir apie tibetiečių laisvės bei jų sprendimų prieimimo teisė. Europos Sąjungai Tibeto klausimas yra visų pirma žmogaus e, teisų tais, e, klausimas. Mes ne vieną kartą apie tai esame kalbėję su mūsų partneriais Kinijoje ir esame pareiškę savo poziciją. Mes taip pat stengiamės suprasti ir Kinijos poziciją, bet visi e, šiuose rūmose, parlamento rūmose sutinka, kad e, situacija e, Tibete iš tiesų kelia nerima tarptautinėje arenoje. Ir mes nuolatos primename apie tai e, savo partneriams e, Kinijoje ir klausime, ar to dvišalio dialogo, e, ar tai būtų dvišalio dialogo rėmuose, ar siunčiant misijas į Kiniją, kurių metu komisija taip pat kelia klausimus dėl situacijos Tibete. Dėl Tibeto ir Kinijos dialogo. Be abejo, sveikiname tai, kad e, Tibetas yra patvirtinęs e, savo ketinimą nesiekti separatistinio atsiskirimo nuo Kinijos. Ir e, Kinija taip pat yra deklaravusi, jog ji nori siekti konstruktyvaus sprendimo. Ponas Donskis e, e, paklausė, ar įmanoma nu, nu, numatyti specialaus atstovo ar pasiuntinio e, poziciją Tibete. Į šį klausimą norėčiau atsakyti kitų klausimų. Tai yra, ar tokio pasiuntinio, specialaus pasiuntinio buvimas iš tiesų duotų kažkokios tai na, naudos, atsižvelgiant į tai, kas jau vyksta ir dabar. Juolab, kad ES laikosi nuomonės, kad ES pasiuntinio e, Kinija, pasiuntiniui Kinija neleis e, imtis kažkokios tai aktyvesnės veiklos, nes Kinija apskritai atsisako tarptautinio tarpi, tarpininkavimo. Ir to pat, tą pačią progą noriu paminėti, kad ES pasiuntiniai nebuvo įleisti į e, Tibetą, Tibeto regioną. Na ir tuo pat metu norėčiau pabrėžti, kad abi šalis, Tibetas ir Kinija, a, tęsia dialogą nors galbūt ne taip, kaip norėtųsi. Mūsų e, susirūpinimas dėl Tibeto yra išreiškiamas bet kokią patogią ir primtiną progą. Ir kai lankėmės Tibete, mes iš tiesų e, išreiškėme, dar kartą pabrėžėme savo susirūpinimą dėl to, e, kad iki šių metų pabaigos tam tikrus gyventojų, tai yra gyventojai turi būti apgyvendinti e, gyvenvietėse ir namuose, kas visiškai netitinka jų e, kultūros. Bet e, nepaisant to, mes manome, kad dialogas vyksta, jo, juo siekiama surasti bendrai priimtiną sprendimą. Ir dar sėki pakartosiu, ES remia šį procesą. Galiausiai, ką mes galėtume padaryti dėl e, žmogaus teisų Kinijoje, tai čia turiu pažymėti, kad tai yra e, jau ne vienerius metus e, trunkantis procesas. Ir apie tai buvo užsiminta ir viršūnių sustikime su Kinė, kur, kur Europos Sąjungos pirmininkas panas Van Rompoj dar sėki paragino Kiniją E, paratifikuoti e, civilinių ir pilietinių teisų protokolą. Ir be abejo, mes taip pat turime ir dvišalių dialogo priemonę, e, kurios pagalba siekiame išspręsti visus mums kylančius klausimus bei išsklaidyti nerimą keliančius dalykus. Dėkoju. Um, that... Dėkoju komisijai. Jūs e, žadėjote, kad jūs pateiksite keletą papildomų atsakymų į e, e, ponio Donskio klausimą dėl to, ar yra papildomų matytų priemonių. Jūs tikriausiai ir atsakėte. Ponas Donskis. Dėkoju. Norėčiau padėkoti kolegai už atsakymus, tačiau dėl Tibeto klausimo aš vis dėlto manau, kad kažkas turi būti padaryta. Iš vienos pusės mes e, kalbame apie taikų procesą, e, apie žėgimą po trupačiuką, palengva, bet vis tiek turi būti imtis tam tikrų globalių priemonių, kad būtų sprendžiama situacija Tibete. Ir todėl raginčiau e, mūsų kolegas Europos komisijoje imtis aktyvesnių priemonių šioje srityje. Dėkuoju. Dėkoju, sako pirmininkė. Prie šio klausimo galėsime grįžti e, gruodžio 6 dieną savo posėdėje, kur svarstysime, kur kalbėsime apie ES ir Kinijos dialogą dėl žmogaus teisų. Taigi dėkoju komisijai už patiktą atsakymą, o dabar kitas klausimas yra Barbaros Lockbiter. Lock Bigler patiktas klausimas. Dabar jis teiksiu žodį, kad išdėsėtų jo esmę. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mano klausimas yra apie spaudos laisvę Tailande. Situacija šioje srityje prastėja. Ir pagal e, spaudos laisvės indeksą Tailandas dabar atsidūrė 130 vietoje e, e, iš 65 2002 metais. E, tai daug ką pasako. Ir aš norėčiau paklausti komisijos, kaip įvertina situaciją Tailande. Toliau kitas klausimas yra susijęs, yra susijęs su e, ponia Širanuk Premčaiporn, kuri e, e vadovauja e, internetiniam e, leidiniui. Ji buvo sulaikyta šių metų rugsėjo 29 dieną grįždama iš Budapešto, Budapešte vykusios konferencijos. E, Ir taip, kam komisija mano apie e, tai, ko, kaip, kokios represijos, e, kokiu represijų įmamas jos atšvilgių. Ir galiausiai, kaip komisija e, žada šitą klausimą svarstyti su Tailando vyriausybė. Komisija. Dėkoju parlamento nariai už šių klausimų pateikimą. Jūsų pirmasis klausimas dėl to, kaip komisija vertina spaudos laisvę Tailandė. E, balandžio mėnesio 7 dieną buvo paskelbta ypatingoji padėtis, jį galioja ir po šiai dienai. Ir ta ypatingoji padėtis taip pat e, apriboja ir spaudos laisvę. Po, nuo to laiko buvo uh, uždarytos uh, masinės informacijos e, priemonės, leidyklos uh, spaustuvės, uh, radijai televizijos. Uh, ir kiek tokių buvo uždaryta, mes negalime pasakyti, todėl kad duomenys skiriasi. E, yra numatyti ir kiti apribojimai. E, pavyzdžiui, buvo sustabdyta septynių vietos radio, e, laid, e, radio stočių. 49 asmenys buvo sulaikyti. Taip pat buvo apribota ir žiniasklaida internete. E, ši šalis atsirado na, prižiūrimų ar kontroliuojamų e, šalių sąraše. Ir taip pat e, vyriausybė toliau e, blokuoja žodžio laisvę ir internete. 2007 metais buvo uždaryti tik tai du e, tinklalapiai internete, o vien per pastarosius metus tai tokiu atveju buvo virš 4 tūkstančių. Toliau reikia pasakyti, kad ypatingosios padėties e, įsakymas e, leido e, valdžios, valdžios atstovams uždaryti arba nu, nutraukti žiniasklaidos priemonių veiklą be teismo sprendimo. 2009 m. gruodžio mėnesio šalies prezidentas pareiškė, kad yra problemų dėl interneto įstatymų įgyvendinimo. Ir vietoj to, kad e, būtų taisomas įstatymas, 2010 m. birželį buvo įsteigta dar viena e, tarnyba, e, kuri kovoja su, kovai su, su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Ir šio žingsnio, pastarojo žingsnio E, pasakoje vėlgi buvo sulaikyta daug asmenų. Jūs minėjote Čiranuch e, Premčaiporn e, atvejį ir, ką, ir klausėte, ką komisija mano dėl to. Čia norėčiau pasakyti, kad komisija labai atidžiai stebi spaudos laisvės situaciją Tailandė ir kaip taip pat yra elgiamasi su žmogaus teisų gynėjais, kaip, kas, kas ir yra pati Čiranuch. Uh, Pone Čiranuch, ji buvo sulaikyta, po to paleista už užstatą. Dabar siekiama e, atlikti detalesnę situacijos analizę e, Tailande. Yra parengta, jau parengta e, žmogaus teisų strategiją, ją parengė žmogaus teisų gynėjai Tailandė. E, Širanuk atvejis buvo iškeltas e, pačiam gubernatoriui ir ES ketina toliau e, aktyviai stebėti tolesnius veiksmus ponios Širanuk byloje. Europos e, Sąjunga ir toliau e, rems e, spaudos laisvę apskritai ir be viso to Europos Sąjunga aukšto lygio susitikime, kuris vyko Briuselėje spalio mėnesį ir kuriame dalyvavo Europos komisijos pirmininkas ir ponas Van Rumpoj e, iškėlė šį klausimą ir atkreipė dėmesį į šį klausimą. E, kad ir paprašė e, prezidento, Tailanto prezidento, kad jisai būtų išspręstas. Dėkoju, sako pirmininkė. Aš žinau, kad tie klausimai bus svarstomi ES delegacijoje Tailandė, bet o šie klausimai, kaip žinia, yra keliami aukščiausių lygių. Tai mums visuomet įdomu, malonu išgirsti. Pone Lochbiller, dėkoju komisijai už tokį išsamų atsakymą. Jis dar kartą parodė, kad padėtis Tailandė yra prasta ir dar blogėja. Ir ateityje reikėtų pagalvoti, ar ne apie tai reikėtų kalbėti skubos tvarkas varstomose klausimuose. Taip, reikėtų. Ir dabar grįžtame prie pirmo klausimo. Pateikė jį kolega Kinga Gal. Gal galėtumėt dviem sakiniais paaiškinti savo e, mintį. Ačiū. Aš turiu klausimą apie uigūrų oficialų pabėgėlį. E, tai yra e, pabėgėlis esantis Kazahstane. Junktinių tautų vyriausiasis komisaras pabėgėlių klausimai suteikė e, jam leidimą. O dabar Kazaho administracija bando jį siūsti atgal į Kiniją, kur jis patiria Kinijos spaudimą. Mes visi žinome, kas vyksta su tokiais pabėgėliais ir manau, kad būtų labai svarbu, jeigu Uigur, nors, Uigur atžvilgių komisija ką nors galėtų nuveikti. Ačiū. Šis atvejis yra labai rimtas. Aš e, parašiau laišką Kazakstano ambasadoriui tą temą. Komisija. Ačiū. Komisija labai atidžiai stebi e, padėti Kazakstane e, per pastaruosius keletą mėnesių. Ir kaip žinia, šis Ugurų pabėgėlis yra Ešid Eršidin yra pripažįstamas kaip oficialus prieglopščio ieškotojas, tačiau e, kol kas jis yra vis dar siunčiamas iš Kazahstano. E, Kazahstane esanti e, jungtinių tautų vyriausio komisaro pabėgėlių klausimams atstovybė turi pasirūpinti, kad taip nebūtų. ES keletą kartų kreipėsi į Kazahstano pareigūnus ir Asanoje ir e, Bruselėje, kad e, šio asmens apeliacinis procesas būtų užbaigtas. Ir dabar mes manome, kad Kazahstano administracija turėtų šį klausimą sureguliuoti. Ačiū. Vakar įvyko klausimas apie žmogaus teisų padėtį valstybėje, kuri šiuo metu pirmininkauja ESBO. Ir girdėjome labai daug informacijos apie tai, kad reikia gerinti situaciją. Prezidentas, e, Kazakstano prezidentas šiandien atvyksta į Europos parlamentą ir aš turiu e, vilties, kad mūsų parlamento pirmininkas iškels tuos klausimus, kuriuos mes įvarnome vakar per klausimą. Taigi, ačiū už atsakymą. Pone, gal ar turit klausimų, komentarų? Aš manau, kad svarbu šio klausimo nepamiršti ir kai tik įmanoma jį teikti. Manau, kad reikėtų prisiminti, jog Kazakstane vyk vyks, vyksta konferencija apie žmogiškai matmenį. Manau, kad tai irgi suteiktų progą mus pasakyti. Taip, vakar žmogaus teisų stebėjimo organizacijos atstovas ir atviros visuomenės instituto atstovas sakė, kad uh, galima jau tikėtis, uh, kad uh, bus sureaguota į tai, kad Kazakstano administracija nuliavo nevyriausybinio organizacijų paralelinę konferenciją vykstančią dabar kaip tik. Uh, nes, kaip žinia, mes pasikliauname bendradarbiavimu su pilietinė visuomenė. Ačiū komisijai. O dabar mano pačios klausimas apie finansavimą Tunisijai ir Alžyrui. Europos e, demokratizavimo ir žmogaus teisų rėmimo priemonės rėmose. E, šį kartą parama būtų e, suteikiama e, ryšim su Tuniso baudžiamųjų kodeksu. Atsakingas ministras paaiškino, kad e, Tuniso gyvybiškų interesų pažeidimas reiškia, kad e, užsienio suinteresuotos pusės yra skatinamos neteikti pašalpų ir e, pas, paskolų Tunisui, neinvestuoti į tą šalį, boikuotuoti turizmą ir um, neleisti Tunisui suteikti e, partnerės statusų su ES. Yes, indeed. Ačiū, labai geras klausimas. Kaip žinote, mes e, labai aktyviai dirbame su Tunisu ir Alžyru žmogaus teisų srityje, pasinaudodami asociacijos sutartimi ir žmogaus teisų dialogu. Uh, Be to mes stengiamės analizuoti e, žmogaus e, teisų raidą Alžyre. Dėl finansavimo galiu pasakyti, kad abiejose valstybėse padėtis sudarė skirtinga. Nuo 2002 metų Tunize, Tunise egzistuoja e, trys EIDHR projektai E, tarp jų yra ir klausim, tokie klausimai kaip profesinės sąjungos, lyčių lygybės užtikrinimas ir panašiai. Aš esu tikras, kad šie projektai ir bendrai programos Tunise yra e, įgyvendamas gana sudėtingai. Jūs paminėjote e, baudžiamojo kodekso 61 straipsnio B dalį ir bis dalį ir tai, e, kaip žinia, gali turėti žalos valstybėje esančiai padėtyje. Tačiau be to dar matome, kad įgyvendant projektus e, buvo pastebėti tam tikrie pribojimai piliečių laisviai. E, pavyzdžiui, tam tikrų veikėjų finansinės lėšos buvo užblokuotos ir Tuniso administracija pasiteisino, kad tai buvo padaryta dėl vidaus problemų. ES bando tokius klausimus nagrinėti per e, žmogaus teisų dialogą Tunise. Jis vyksta nuo praėjusiu metu vasario mėnesio ir Tuniso žmogaus teisų lygos e, darbuotojai mums teikia naujausią informaciją. Taigi tai yra viena iš tipinių problemų, su kuria mes susidurėme ir šiuo metu E, yra teikiami pasiūlymai dėl Tuniso iš Briuselio. Čia dirbantis e, delegacijų, atsiprašau, Tunise dirbantis delegacijos vadovas pareiškė, kad negalima jokių projektų gyvendinti, nes e, nors ir galima pilietinę visuomenę įtraukti, EIDHR projektų įgyvendinti negalime dėl finansų užblogavimo. Taigi e, mūsų lėšos dabar negali duoti jokios naudos Tunisui. Reikia pasakyti, kad per pastarausius penkerius metus gavome daug nevyriausybinio organizacijų pasiūlymų dėl Tunizo. Tačiau e, jų, tų idėjų gyvenimas buvo ribojamas. Mes turime visą eilę kitų projektų, kurie e, leidžia e, vykdyti vienokią ir kitokią veiklą Tunise. E, komisija e, siūlo e, galimybės priemonės, kaip būtų galima padėti Tunisui, bet viskas priklauso nuo to, kiek mes turime lėšų. Tuniso baudžiamojo kodekso pakeitimai. Dėl jų mūsų delegacija Tunise ir komisijos narys Fiulė uh, yra kreipęsis į Tuniso valdžią, kalbėdami, e, išreikšdami savo susirūpinimą dėl žmogaus teisų padėties Tunise, teisingumo ir, e, ir žmogaus teisų. Ministerija pareiškia, kad šis įstatymas neriboja žmogaus teisų e, naudojimosi toje šalyje, tačiau komisija supranta, kad reikia būtinai konkrečiai stebėti, kaip pakeistasis įstatymas yra įgyvendinamas bendras vaizdas Alžyre, e, koks yra. Ten EIDHR e projektų sąrašas yra kur kas platesnis. 2,6 milijonai eurų buvo numatyti visiems projektams. 17 e, mikroprojektų, 2 makroprojektai gyvendinami yra, tarptininkaujant tarptautinėms organizacijoms su vietos organizacijomis. Ir tie projektai yra uh, E, skirti tam, kad būtų pagerinta vaikų teisų padėtis, kad sumažėtų smurto prieš vaikus mokykloje, kad būtų geriau kovojama su AIDS ir daugybė kitų problemų. E, bendradarbiavimo su Alžyru dinamika parodė, kad delegacijų pradėtos iniciatyvos 2008 ir 2009 metais buvo visiškai gyvenintos ir skirtos lėšos buvo panaudotos ir e, DHR projektų uh, paketas e, išsiplėtė ir e, jo reikšmė išaugo. E, ir galėtume įvardinti visą eilę konkrečių programų gyvenamą pagal tai. Dėkoju komisijos atstovui, kuris mums paaiškino, kaip bus pritaikytas baudžiamojo įstatymo 61 bis straipsnis. Taip pat turiu pasakyti, kad mes keičiamės nuomonėmis su Tuniso nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir reikia pasakyti, kad Tuniso pusė yra bauginama ir gazdinama. Ir iš tiesų tai riboja laisvės ir pilietinę visuomenę. Aš norėčiau pasveikinti Tuniso parlamento atstovą dalyvaujantį mūsų komiteto posėdėje. O dabar mes tęsime posėdį ir norėčiau Jums priminti, kad pakomitetis visai neseniai nusprendė pasiūsti delegaciją į Tunisą 2011 m. pradžioje. Mes aptarėme visus klausimus, kurie buvo užduoti Europos komisijai ir dabar periname prie septintojo mūsų darbo tvarkės punkto. Tai yra mūsų vicepirmininkės pranešimas, ponios Andrikinės pranešimas dėl 2009 metų ES metinio pranešimo dėl žmogaus teisų pasaulyje ir susijusios ES politikos. Mėla kolegė, norėčiau Jūs pasveikinti E, jums pranešimai buvo pateikta be galo daug pakeitimų, daugiau negu 400. Tai reiškia, kad buvo užtikrintas komandinis darbas ir norėsime išgirsti, ką Jūs nusprendėte dėl pakeitimų. Aš rengiau pranešimą dėl žmogaus teisų gynėjų, sulaukiu tik 200 pakeitimų, tai Jūs sulaukite žymiai daugiau. Taigi kolegų indėlis tikrai yra akivaizdus. Prieš balsuojant užsienio reikalų komitete tikiuosi, kad mums pavyks rasti kompromisinius variantus, kad Europos parlamentas galėtų aiškiai pasiūsti signalą vyriausiai įgaliotiniai, kuomet bus diskutuojama gruodžio mėnesį dėl žmogaus teisų plenarinėje sesijoje. Žinoma, mes matysime, kaip viskas susiklaustis, tiesiog norėčiau paminėti, kad pranešime yra kalbama apie žmogaus teisų dialogą. Pakeitimai rodo, kad parlamentas labai daug dėmesio skiria žmogaus teisų dialogui. Ir mes matome, kad reikia didinti skaidrumą ir tokį reikalavimą mes nuolat minime. Taip pat daug dėmesio yra skiriama žmogaus teisų gynėjams ir yra paminėta parlamento patvirtinta rezoliucija šiuo klausimu. Moterų padėtis taip pat yra svarbi, e, laisvė išpažinti religiją yra paminėta, yra įdomių pasiūlymų, taip pat minimos yra ir priekybinės sutartys bei žmogaus teisų nuostatos tokiuose sutartyse. Aš manau, kad mums apie tai reikėtų tikrai pagalvoti, kadangi parlamentas įgijo naujų įgaliojimų. Taip pat minimos konkrečios šalis, minimi paskiri atvejai ir mes išklausysime pranešėjos pozicijos. Po to, kai pranešėja pakomentuos pakeitimus, mes pasikeisime nuomonėmis. Ir aš paminėsiu šešėlinių pranešėjų pavardės. Ponas Havat, SND frakcijos vardu, Al, ponas Donskis, Alė frakcijos vardu, aš pati Žaliųjų frakcijos vardu, ponas Stanek. Taip pat pasisakės ir ponas Veržė Vakū ir mes paprašysime ir Europos komisijos atstovus įsitraukti į šią diskusiją. Kausgi yra kalendorinis planas. Šiandien antrą kartą pakomitetis svarsto e, pranešimo projektą ir užsienio reikalų komiteto balsavimas vyks gruodžio 9 dieną, o po to 15 dieną klausimas bus svarstamas plenarnėje sesijoje. Aš pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems kolegoms už labai aktyvų dalyvavimą, už e, tai, kad e, šiandien turime 423 e, pasiūlymus ar pataisas projektui, kurį aptarinėjome prieš keletą savaičių. Aš žinau, kad laiko teikti pataisoms ir papildymams nebuvo daug. Nepaisant to, skaičius, kurį šiandien turime, yra iš tikrųjų bent man jisai suteikia daug optimizmo, nes aš taip pat manau, kad e, galutinis rezultatas, tai yra metinis pranešimas apie žmogaus teisų padėtį pasaulyje, bus iš tikrųjų e, na, kolektyvinio darbo vaisius ir atspindės, maksimaliai atspindės e, Europos parlamento ir, ir, ir, ir pozicijų spektrą, ir, ir požiūris įvairius. Ir aš labai tikiuosi, kad mums mm, e, pavyks surasti kompromisus svarbiausiais klausimais. E, kaip aš sakiau anksčiau, aš e, noriu būti ir stengsiuosi būti, kaip galima na, pozityviai žiūrinti į visas pataisas. Taigi, apibendrinant tai, ką šiandien turime, E, daugiausiai pataisų, jeigu neklystų, yra dėl tarptautinio baudžiamojo teismo. Tai yra pataisos 16 e, paragrafui ir tos pataisos ir papildymai apima e, e pataisas, amendmentus nuo 109 iki 129 ką aš norėčiau padaryti, matydama visą, ta, vis, vis, visą šitą skaičių pataisų, tai pirmiausiai tarptautiniam baudžiamajam teismui skirti e, proporcingai dėmesio metinėme pranešime, nepadaryti jo svarbiausia metinio pranešimo problema arba svarbiausių klausimų. Taigi e, proporcingai, mažiau, e, proporcingai jam dėmesio ir pasistengsiu suformuluoti kompromisinius pasiūlymus. Mhm. E, noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad laikotarpis, kurį apima metinis pranešimas, yra nuo 2008 metų vidurio iki 2009 metų pabaigos. Todėl aš e, labai prašau kolegų supratimo, kad e, pavyzdžiui, aš labai stengsiuos paminėti Kampalos konferenciją, kuri vyko 2010 metais, tačiau viskas, kas vyko po 2009 metų yra sudėtinga. Sudėtinga apie tai kalbėti pranešime, pranešime kuris, kuri, kurio laikotarpis baigėsi 2009 metų pabaigoje. Tai labai svarbi konferencija, mūsų labai laukta konferencija, aš sutinku, bet e,

man tada sunku atsakyti kitiems kolegoms, kurie mini kažkokius labai didis, e, e, e, matomus, žinomus žmogaus teisų pažeidimus įvykusius, sakykime, 2010 metais. Man sunku jiems pasakyti ne, kad aš negaliu to įrašyti metinį pranešimą. Taigi tiek apie baudžiamąjį teismą, tarptautinį baudžiamąjį teismą mes turėsime keletą kompromisų, kuriuos beje ir tai galioja visiems kitiems kompromisiniams pasiūlymams mes suformuluosime iki kitos savaitės pradžios ir kad kadangi kitą savaitę nėra posėdžių, tai yra apygardo savaitė, žalioji savaitė, mes iki trečiadienio pasistengsime jums kompromisinius pasiūlymus išsiųsti. Ir turėsime na, beveik savaitę laiko iki balsavimo e, užsienio reikalų komitete, kad tuos kompromisinius pasiūlymus galėtumėte savo grupėse aptarti. Toliau, dėl e, e, toks klausimas kaip homoseksualumo kriminalizavimas pataiso 142, 143, 145, Richardas Hauitas, Leonidas Donskis, e, Marija Šakė, Sara Lutford, kiti. E, jų e, tekstai beveik vienodi, jie labai panašus, taigi vėlgi turėsime kompromisinį pasiūlymą šią temą. Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba pataisos 21 straipsniui ir pataisų yra nuo 161 iki 168. Tai, kur, tai yra pataisos, kuriuose kalbama apie žymų į Goldstone e, pranešimą. E, aš nežinau, ar jums patiks tai, ką aš dabar pasakysiu, bet aš noriu pasiūlyti štai ką. Kadangi nuomonės dėl šio Goldstone pranešimo e, tarp politinių grupių labai skiriasi. Tai aš vis tiek norėčiau pasiūlyti kompromis, kompromisą, kompromis, suformuluosiu kompromisinį pasiūlymą, nevertindama Galsono pranešimo nei negatyviai, nei pozityviai. Tik tai kalbėdama, kokia buvo ES pozicija ir belgesys, kai buvo balsuojama dėl šio pranešimo ir žinoma, maksimaliai stengsiuosi tame kompromisinėme toje pataisoje atspindėti jūsų, jūsų pasiūlymus. Tačiau nuo vertinimų susilaikysiu koks jisai buvo. E, jeigu jums nepatiks toks kompromisas, tada galėsime dėrėtis, e, kai, kai jau bus kompromiso tekstas. Dėl im, im, žmogaus teisų gynėjų. 22 pasiūlymai nuo 230 iki 252. Taip pat suformuluosime ne vieno kelis kompromisinius pasiūlymus E, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad daugelį jų yra labai panašus, e, panašus tekstas, panašios formuluotės. Ir žinoma, dar noriu atkreipti dėmesį, kad aš stengsiuosi būti na, konstruktyviai pozityvi, įvertindama, kaip yra įgyvendinamos e, gairės, žmogaus teisų gynėjų gairės. Susilaikysiu na, nuo tokios, galbūt kartais ne visai objektyvios kritikos. Visą tai, kur kalbama apie konkrečias šalis, pataisos, kuriuose kalbama apie žmogaus teisų gynėjų padėtį, e, jų pažeidimus konkrečiose šalyse - Rusija, Iranas, Kinija, Kuba, kadangi yra po keletą mm, papildymų ir pataisų, e, e, dėl visų šitų šalių pasistengsiu suformuluoti tinkamus kompromisus. Žmogaus teisų paragrafai, žmogaus teisų paragrafai e, prekybos e, sutartyse. Tai yra pataisos 60 straipsniui ir Pataisų nėra daug, nuo 283 iki 285, tačiau jas visas taip pat apibendrinsime vienam kompromisiniam pasiūlyme. Na ir čia yra ponios verža e, pateikta pataisa dėl Kolumbijos. E, aš maždaug, aš, aš galiu įsivaizduoti, kokia bus mano politinės grupės pozicija, bet aš vis tiek maksimaliai pasistengsiu, pasistengsiu na, tai, kas yra jos, jos tekste, panaudoti mūsų metinėme pranešime. E, religijos arba įsitikinimų laisvė, freedom of religion or belief Vėlgi yra e, keletas pataisų ir aš manau, kad mums yra reikalingas e, kompromisinis, kompromisinis tekstas, kompromisinis pasiūlymas, tačiau pažymint atskirą šalis, įvardijant atskirą šalis, kuriuose yra pažeidžiama, kuriuose yra pažeidžiama religijos laisvė. E, paragrafas, pataisos paragrafui 73, man jis atrodo labai svarbus, tai yra kova su terorizmu Ir e, paragrafas 74 pataisos jam, e, kuriame minima Guantanamo, aš e, vėlgi rengiu atskirą kompromisą šią temą. Mūsų kolega Fiorello Provera pasiūlė metinėme pranešime naują skirelį apie moterų genitalijų žalojimą. Ir noriu pasakyti savo nuomonę dėl to, kad aš nemanau, kad yra reikalingas atskiras skyrius metinėme pranešime e, dėl šito. Ir taip pat nemanau, kad reikalingi septyni atskiri, septynios atskiros, septyni atskiri paragrafai apie tai, nes e, pataisos nuo 201 iki 207 yra kaip tik tai šią temą. Taigi pabandysiu padaryti kompromisinį pasiūlymą ir pasistengsiu būti maksimaliai na, apimanti tai, ką, ką kolegos pasiūlė. 209 pataisa apie E, Pietų Ameriką ir tai yra e, tema Transgender Killings in South e, America. Man ši tema, aš prisipažinsiu, yra nauja ir skaičius, kuris žmonių nužudytų 135, aš norėčiau turėti arba daugiau informacijos, arba galbūt kolegos šiandien norėtų apie tai kalbėti, kodėl tas konkrečias šalis reikia paminėti ir ar tikrai e, ši, ši, ši problema yra aštriausia būtent tose šalyse, kurios yra e, paminėtos. Taigi, man atrodo, kad iš esmės tai yra pagrindinės temos, kurias aš šiandien norėčiau aptarti su jumis ir ar jums būtų priimtinas būtent toksai požiūris, dar kartu, kartu, kartoju, e, Tarptautinis baudžiamasis teismas, Jungtinių tautų žmogaus teisų taryba, e, žmogaus teisų gynėjai ir konkretus atvejai konkrečiose šalyse atskiros šalys, kurias minėjau - Rusija, Iranas, e, e, Kinija, Kuba, religijos ir įsitikinimų laisvė, e, kova su terorizmu, Štai, štai tokios temos. Ir pirmininkė jau minėjo mūsų tvarkaraštį, kokį, kokį turime. Taigi aš manau, kad turėsime pakankamai laiko ir dėryboms frakcijų viduje ir prieš balsavimą dar susėsti su šešėliniais kitų grupių pranešėjais ir aptarti, e, ar priimtini mano pasiūlyti kompromisai. Ačiū. Thank you, Laima. I think um, you have given a very... Dėkoju, Laima. Aš manau, jūs patikite tikrai labai gerą apibūdinimą pakeitimų, kuriuos pakeitė kolegos ir frakcijos. Na, o dabar norėčiau pradėti diskusiją ir pakviesti pono Donskį, pono Opijos, Kuką ir bet visus kitus norinčius pasisakyti. Taigi, panas Donskis, žodis jums. Dėkoju. Visų pirma, norėčiau padėkoti poniai Andrikeniai už puikų savo darbo pristatymą dėl tokio, tokios ypatingos svarbos ataskaitos. Esu pateikęs keletą pakeitimų, kurios padėtų iš, išryškinti e, ataskaitos rim, pranešimo e, mintį. E, manau, kad ponia Andrikinė tikrai labai e, gerą darbą padarė, bet norėčiau tik tai paryškinti ir paraginti, kad jungtinių tautų darbas būtų nušvestas aiškiau ir taip pat paraginti Europos Sąjungos politiką padaryti kuo nuseklesnė ir efektyvesnė. Ir e, jung, šito, e, šitos viso išvado, išvados, e, kurios yra pateikiamos šiame pranešime, bus svarstamos ir mūsų komitete, ir jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje. Mūsų frakcijos nariai taip pat pateikė keletą pakeitimų dėl žmogaus teisų gynimo, taip pat dėl tam tikrų grėsmių, kurios e, žmogaus teisėms, kaip antai e, seksualinė orientacija, e, E, universalų prieigą, visuotinę prieigą internetui, internetui, taip pat mokslas rytyje ir kitur. Taip pat patikėme pakeitimus dėl kai kurių dalykų, pavyzdžiui, dėl ES politikos susilpnėjimų e, ryšim su e, Birmos huntomis ir situacija Irane. Ir Tikimės, kad pateikti pakeitimai šį jau labai gerą pranešimą padarys dar geresniu ir tokiu būdu mes galėsime stipriau ir aiškiau pareikšti Europos parlamento e, poziciją. Ir aš dar sėki norėčiau padėkoti už tokį puikų, puikiai atliktą darbą. Dėkoju, ponai Donskiai, toliau ponas Opijas. Gracias, presidenta. En primer lugar, eh, excuso la presencia de mi colega Howitt. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau atsiprašyti e, už mano kolegą poną Howards, aš kalbėsiu jo vardu. Iš principo mes e, sveikiname e, pranešimo projektą ir norėtumėm pasveikinti pranešėją su atliktu darbu. Manome, kad rengiant pranešimą buvo remtasi tinkamų požiūrių, bet nepaisant to norėtumėm iškelti keletą klausimų, kurie išryškina mūsų frakcijos nuomonę. Tai ypač yra susijęs su prioritetais. Tais prioritetais, kurie mūsų manimų turėtų būti labiau išryškinti pranešime. Bet kalbant apskritai, iš tiesų žmogaus teisų situacija nėra vienareikšmiška daugelio pasaulio šalių. Aš manau, kad apskritai e, e, pažanga šioje srityje e, yra pozityvi visame pasaulyje ir matome, kad e, gana aktyviai siekiama e, mirties bausmės panaikinimo visoje šalyje. Tai yra mūsų vienas pagrindinio prioriteto, to mes siekiame kartu su žmogaus teisų gynėjais ir manome, kad e, tam turėtų būti skirta esminė pranešimo dalis. Kita idėja, kurią mes norėtumėm matyti aiškiai išryškintą pranešime, tai yra nuseklumo savoka. Ką turiu menyje? ES turi pareikšti nuseklų e, požiūrį dėl žmogaus teisių. Tačiau Taip pat reikėtų pasakyti, kad mums reikėtų galbūt ir didesnio tokio moralinio nuseklumo šiais klausimais visose Europos institucijose. Negalima susitaikyti su dabartinė padėtimi, remintis e, pragmatiniais sumetimais ir ginant tik tai ekonominius e, interesus. Jeigu mes ir toliau taip elgsimės, tai iš tiesų e, mūsų balsas nebus išgirstas. Taigi, dar sėkiai sakau, kad mums reikalingas didesnis nuseklumas ir ypač moralinis nuseklumas. Mes negalime vadovautis dvigubai standartais. Toliau norėčiau pasakyti štai ką. Daug pranešime kalbama apie situaciją kai kuriuose pasaulio valstybėse. O problema yra ta, kad yra daugybė e, atvejų, apie kuriuos galėtume kalbėti ir mums reikia pasirinkti. Teks suteikti prioritetus ir prioritetus suteikti būtent patiems rimčiausiams e, atvejams. Turime atkreipti dėmesį į tuos atvejus, kur, kurių, kuriuose aukos yra e, pažydžiamiausių E, grupių atstovai arba tų grupių atstovai, kuriems grėsia didžiausia rizika. Turėtume taip pat e, e, galbūt aiškiai išdėstyti, kaip mes galėtumėm pasiekti skirtumo. Ir taip pat turėtumėm galbūt įdėti daugiau pusiausvėros į šį pranešimą. Dėkoju, sako pirmininkė. Jūs kalbate remdamasi savo kaip ankstesnio metinio pranešimo pranešim, pranešėjas. Ir tikrai jūsų pastabos yra labai vertingos. Ačiū toliau, ponas Kuka. Dėkuoju, pirmininkė. Šis pranešimas yra labai svarbus ir sveikinu pranešėją parengus šį pranešimą tikrai labai gerai. Jis mums suteikia pagrindą diskutuoti daugybę žmogaus teisų aspektų. E, pranešimui pateikta daugiau negu 400 pataisimų, patai, pasiūlymų. Ir e, tas skaičius e, tikriausiai turėtų būti traktuojamas kaip komplimentas poniai Andrikiniai, nes tikrai pranešimas yra vertinamas labai teigiamai. Europos parlamentas E, rengia iš tiesų labai tokį rimtą pranešimą, kuris turėtų atkreipti dėmesį ES institucijų dėmesį į žmogaus teisų darbo atverkę ir dar kartą paragintų e, suderinti savo, žmogaus, savo politiką žmogaus teisų e, srityje. ES e, iš tiesų yra mm, visame pasaulyje vykstančių žmogaus teisų ir demokratizacijos projektų lyderis. Ir taip turėtų būti, šią linkmę turėtų būti dirbama ir toliau. E, žmogaus teisų ir demokratizacijos projektams e, grėsime kelia tam tikri pasikeitimai e, pasaulio tarptautinėje arenoje. Ir ES nekarta yra pasisakiusi už žmogaus teisų e, gynimą, bet dažnai tie pasisakymai nėra įgyvendinami praktikoje. Tad e, atsirado nauja galimybė sustiprinti ES vaidmenį žmogaus teisų ir demokratizacijos e, srityje, suteikiant arba teikiant pakankamą dėmesį šiems klausimams išorės veiksmų tarnyboje. Šis pranešimas tuo tarpu turi aiškiai išsakyti Europos parlamento požiūrį. Žmogaus teisės turi būti atitinkamai e, integruotos arba tinkamai integruotos į išorės e, veiksmų tarnybos e, veiklą. Turi būti užtikrinti, kad žmogaus, teisės, žmogaus teisų aspektai atsispindėtų visose e, išorės, išorės veiksmų tarnybos veiklos srityse. Kitas dalykas yra tas, kad Europos parlamentas dažnai susiduria su problemomis e, platinant informaciją ar mm, suteikiant prieigą prie dokumentų žmogaus teisų klausimais. Ir, mano manimu, Europos parlamentas turėtų reikalauti didesnio skaidrumo ir visiškos prieigos, neribojamos prieigos prie mano minėtų dokumentų. Galiausiai dėl dialogo su trečiosiomis šalimis. ES toliau turėtų skatinti konstruktyvų dialogą su trečiosiomis šalimis. Tačiau, mano manimu, šitie, šitas dialogas turėtų būti efektyvesnis. Turi būti atliktas tinkamas šių dialogų, įvairių dialogų rezultatų įvertinimas ir daromos atitinkamos išvedos, išvados. ES turėtų toliau stebėti e, trečiasias šalis ir trečiosiose šalise e, e, daromus žmogaus teisų pažeidimus. Tai taip pat taikoma ypač toms valstybėms, kurios siekia narystės ES. Toliau mes turėtume parengti nuoseklę strategiją, e, kuri padėtų mums siekti demokratijos ir žmogaus teisų, pagarbo žmogaus teisėms visame pasaulyje. Toliau galiausiai norėčiau e, padėkoti už e, tą požiūrį arba už tai, kaip pranešėja ketina elgtis su pasiūly, pateiktais pasiūlymais. Dėkoju. Aš galiu tik pakartoti tai, ką girdėjau iš šešėlinių pranešėjų. Jie pateikė labai gerus pareiškimus ir aš tikiuosi, kad aš jais galėsiu pasinaudoti ketvirtadienį rytą, kai kalbėsiu su 28 žmogaus teisų atašė per formalų susitikimą ir ten mes e, pasikeisim pirmosiomis mintimis apie žmogaus teisų strategijos peržiūrą. Tai, kai jūs sakote, man tikrai labai malonu girdėti, manau, kad pranešėjai taip pat, nes tai bus e, mūsų signalo kitoms institucijoms pagrindas. Toliau, ponė Jėglė. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū pranešėjui. Pranešėjai. Manau, kad jūs parinkėte puikią ataskaitą. Be to, jums teko nemažai darbo siekiant kompromisinių pakeitimų, kurie be abejonės pagerins bendrą pranešimą. Kai kurie pakeitimai yra paprasčiausi formuluotės pakoregavimai. Manau, kad mes galėtume apie tai pagalvoti, bet e, neretai tos formuluotės yra susijusios su prastai išverstais terminais ir kai kuriuose kalbose pasikeičia niuansas termino jį išvertus. Aš manau, kad viską, kas svarbiausia, jūs jau pati išvardinote. E, tai, kas pasakyta apie tikėjimo laisvę, e, man atrodo, yra labai svarbu. Taip pat reikia daug dėmesio skirti dialogui su trečiosiomis šalimis. Pagalvokime apie vakar čia įvykusią diskusiją. Ir prisiminkime tai, e, kad Centrinės Azijos delegacijos narys naujas ir aš pati dirbu su tomis šalimis. Vakar susitikdami su Turkijos delegacija girdėjome, kad yra žmonių, kurie ten dirba 12 metų, bet jokios pažangos nepasiekė. Aš nemanau, kad reikėtų nusil... nuleisti rankas ir nebedirbti taip, kaip dirbame, bet tokie pavyzdžiai neįkvepia. Vienas svarbus mūsų girdėtų argumentų ir ypač kai aš galvoju apie žemės ūkio politiką, man ta mintis kyla. Ir tas, kad mes nepakankamai atidžiai stebime tai, kas vyksta. Dabar turime naują priemonę - Europos išorės veiksmų tarnybą. Tačiau kita vertus, mes sudarome susitarimus su trečiosiomis šalimis, prekybos, pavyzdžiui, srityje ar kur kitur. E, turiu galvoje dvi šalių susitarimus. Ir mes e, turėtume savo komitete pasirūpinti kad būtų suteikta informacija mums, kai kiti komitetai svarsto apie tokius susitarimus, nes dažnai yra pamirštama reali situacija ir mes tą informaciją gaunam vėliau ir nebegalime įsitraukti į procesą. Kai aš perskaičiau šį pranešimą, man tapo visiškai aišku, kad taip yra. Pavyzdžiui, partnerystės susitarimas su Centrinė Azija yra akivaizdžiausias pavyzdys, bet tą patį galim pasakyti ir apie susitarimą su Mercosur. Turėtume stengtis tas temas, e, kurias mes aptarinėjame, įtraukti į partnerystės susitarimus. O kitas dalykas nėra tiesiogiai susijęs su pranešimu, bet manau, kad e, jis e, iškelia mums svarbu uždavinį. Ir vakar, kai kalbėjome apie Kazakstaną, aš tą patį paminėjau. Pas, parlamentas priėmė taisyklės. Gal jų nepakanka, tačiau jos yra pakankamai geros. Ir iškyla problemų tas taisyklės įgyvendinant. Todėl mes turėtume apie tai pagalvoti ir visi esantieji delegacijose e, turėtų ne tik girti partnerius, bet skatinti, raginti juos gerinti e, tam tikrų teisinių nuostatų įgyvendimą ir imtis tolesnių žingsnių. Manau, kad apie tai reikėtų labiausiai ir kalbėti kompromisuose. Pone Jėglė, aš manau, kad jūs paminėjote mūsų strategijos pagrindinį elementą, kai jūs sakėte, kad reikia tiesiog aktyviau reikštis e, pasirašant tarptautinius susitarimus. Manau, kad pagaliau mes visi tą pradėjome suprasti turime suvokti, kaip galime prie to prisidėti parlamento viduje ir palaikant ryšį su kitomis institucijomis. Be abejo, yra labai svarbu įgyvendyti tam tikrus bandomuosius projektus ir e, tas darbas, kurį atliksime su Tarkmina Turkmenistanu 10-13 dienomis, kai bus pasirašoma e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis. E, suteiks mums galimybę realiai įvertinti žmogaus teisų situaciją. Ir turim aiškiai pasakyti, kad jeigu nebus įverta žmogaus teisų situacija, tai bendradarbiavimas tarp ES ir Turkmenistano m, mm, pateks į tam tikrą grėsmės šešėlį. Aš manau, kad tai yra klausimas, apie kurį turim kalbėti. Ačiū už protingus žodžius, ponė Jėglė. Pone Gal, e, keletas žodžių tik tai. Aš norėčiau paraginti, padrasinti laimą ir pasakyti, kad e, e, tavo pranešimas yra puikus. Daugelis pateiktų pakeitimų e, buvo parašyti todėl, kad ši tema yra tokia svarbi ir tokia plati, dėl to jų skaičius toks didelis. Aš norėčiau pabrėžti, kad šio pranešimo yra laukiama visame pasaulyje, todėl labai svarbu e, duoti aiškius signalus. Mes turim suprasti, kad e, ne tik galimybės atveriame šiame, šiuo pranešimu, bet ir sukūrėme tam tikras atsakomybės rytis. Aš manau, kad daug kompromisinių pakeitimų galima padaryti, labai daug iškeltas svarbių klausimų ir aš manau, kad šis pranešimas gali tapti labai naudingu ir geru. Ačiū. Toliau ponė Veržė. Euh, euh, Ačiū ponė pirmininkė. Aš norėčiau savo ruoštų padėkoti pranešėjai ir iš karto atsiprašyti už tai, kad negalėjau dalyvauti paskutinėme posėdėje, kai susitiko šešėliniai pranešėjai, tačiau mano asistentai perdavė visą reikalingą plačią informaciją apie tą posėdį. Čia norėčiau Jums pasakyti, kad aš neįsivaizduoju žmogaus teisių koncepcijos kitaip negu kaip universalios. Žmogaus teisės turi egzistuoti visur ir visiems. Ir visi, ypač ES, privalo e, saugoti žmogaus teisės. Čia aš gal e, e per daug drąsiai pasakysiu, bet ES turi apsaugoti ir propaguoti žmogaus teisės. Tai yra prievalė ES palaikant e, santykius su visomis trečiosiomis šalimis. E, tai pasakius, galiu pasakyti, kad e, galvojant apie atskiras valstybės narės, e, kai kurios iš jų reikalauja ypatingo akilumo. Aš e, negryšiu prie Sakarovo premijos, bet greičiau pakalbėsiu apie ES santykius su Afrikos šalimis. Aš manau, kad su Afrikos šalimis bendraujant mums tenka ypatinga atsakomybė. Daugelie Afrikos šalių dar tebe dominuoja diktatūra Ir ta diktatūra e, egzistuoja e, remiant kai kurioms mūsų valstybėms narėms. Ir ES tyli. Ir ta tyla yra labai skausminga, ypač tų valstybių žmogaus teisų gynėjams, žmonėms, kurie kovoja už žmogaus teisės rizikuodami savo gyvybę. Aš norėčiau pabrėžti šį aspektą, šią nuomonę. Mes negalime toleruoti tos tylos, palaikant ryšį ES su tokiamis valstybėmis. Aš norėčiau kalbėti apie tokias valstybės kaip Libija, Tunisa, e, kuriuose žmogaus teisų pažeidimai yra simptomatiniai. Mes turėtume pabrėžti, kad mes žmogaus teisų taip pat griežtai turime reikalauti absoliučiai visame pasaulyje. Mes mm, turime kalbėti ne tik apie buvusias komunistinės valstybės ar musulmoniškas valstybės, absoliučiai visur pasaulyje žmogaus teisės turi būti ginamos išsikeliant tuos pačius idealus. Kitas elementas, kurį norėčiau išskirti, tai yra uh, E, žmogaus teisų universaliosios koncepcijos aspektas yra susijęs su politinėmis, civilinėmis ir socialinėmis teisėmis. Apie tai aš pakeitimą ir parašiau. Mes, kai kalbam apie universalizmą, kalbame apie viską. Aš sakyčiau, kad buvusiose sovietinėse šalise, sovietinėme bloke, neretai matėme, kad socialinės teisės yra įgyvendamos laisvės kaina. Ir tos vertybės yra lygiai taip pat fundamentalios kaip ir pilietinės ir politinės teisės. Ir paskutinis elementas, kurį aš norėčiau pabrėžti ir akcentuoti, visuomet e, bandydama iliustruoti tą gerai žinomą prizmę. Sažinės laisvė yra religijos laisvė ir tikėjimo arba netikėjimo laisvė. Todėl aš manau, kad mes skirtume tiek pat reikšmės E, tiems žmonėms, kurie yra diskriminuojami dėl to, kad jie netiki. E, Sažinės laisvė reiškia laisvę tikėti arba netikėti, išpažinti vienokią ir kitokią religiją ar jos neišpažinti, ją praktikuoti ir jos nepraktikuoti. Aš manau, kad visi tie elementai bendrai sudaro žmogaus teisų vaizdą, globalų vaizdą ir e, tuo požiūriu, Aš manau, kad galime išskirti tam tikras valstybės, kur reikia mažesnių ar didesnių pakeitimų, tačiau manau, kad daugelį elementų mes galėsime prastumti kartu, tačiau tie klausimai, kuriuos aš išskyriau, yra labai svarbus ir čia mes turime rasti konsensusą, kadangi mes, kalbėdami bendru balsu, galime išsakyti savo mintis e, ir pabrėžti tuos fundamentaliausius momentus. Thank you, Ačiū, ponė Veržė. Manau, kad jūs palėtėte labai svarbų ir įdomų aspektą. Mes visi turime pademonstruoti, kad turim, tikime žmogaus teisų universalumu ir tai turi atsispindėti geografinėje pusiausvyroje ir maste, paskirsant mūsų dėmesį. Labai įdomus jūsų buvo pasisakymas, o dėl Afrikos aš manau, kad reikėtų dar daugiau bendradarbiauti su vystimosi šalimis, parodydami, kad žmogaus teisės yra sudėtinė bendradarbiavimo su e, Afrikos šalimis, e, žemiau Saharos ir centrinės Afrikos šalimis e, procese. O aš kaip savo frakcijos šešėlinė pranešėja dar norėčiau pridurti, kad labai džiaugiuosi, jog pranešėja nori akcentuoti tarptautinio baudžiamojo teismo reikšmę. Labai džiaugčiausi, jeigu ji galėtų šiek tiek apibendrinti tuos pakeitimus, nes jie dabar yra labai detalūs ir aš manau, kad reikėtų juos taip e, suderinti su bendru pranešimo stiliumi. Antra pastaba būtų susijusi, e, jūs sakėte, kaip elgėte su Goldsono pranešimu ir e, Kolumbijos klausimu, kuris yra labai svarbus komitete. Manau, kad šis pranešimas galėtų būti labai tvirtas pagrindas, leidžiantis mūsų partinius politinius uh, E, pamastymus šiek tiek nustumti į šalį ir suformuoti labai griežtą ES bendrą, ES parlamento bendrą poziciją. Europos parlamentas turi turėti tokią centrinę žmogaus teisų politiką, glūdinčią jo veiklos brandulyje. Mes turim taikyti vienodus kriterijus visoms pasaulio dalims, kur yra vieno, panaši situacija. Uh, Europos parlamentas jau išdėstė savo poziciją dėl Goldstono pranešimo, bet mūsų pranešėjai pati gali nuspręsti, kaip su juo elgtis šiame pranešime. Taigi labai ačiū ir nežinau, kaip jūs sugebėsite įtraukti visus tuos komentarus, kurių šiandien klausėte. Aš jau pakviečiau komisiją pasisakyti. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et très rapidement pour. Labai ačiū gerbiama e, pirmininkė, labai trumpai pasveikinsiu ponę Andrikienę. Taip pat mes sveikiname tą didelį susidomėjimą šiuo pranešimu, kurį atspindi ir pakeitimų skaičius. Dar kartą galiu pasakyti, kad Europos parlamentas atlieka pagrindinį vaidmenį ginant ir propaguojant žmogaus teisės. Todėl jo noras prisidėti prie ES politikos palaikant e, santykius su trečiosiomis šalimis žmogaus teisų srityje taip pat yra labai svarbus. Aš nenoriu kalbėti per daug ilgai, tačiau pabrėšiu, kad labai sveikiname e, šio pranešimo e, plačią apimtį ir tai, kad jame aprašoma tiek paminima ir išnagrinėjama tiek daug temų. Pone Andrikene, jūs iš tiesų aptarėte visą eilę ES politikos ryčių susijusių su žmogaus teisėmis. Tarp jų ir pasarojo meto pokyčiai, e, kuriuose, e, kurie išplaukia iš mūsų veiksmų. Pavyzdžiui, e, religijos laisvės požiūrių, kaip ponia Virženka tik kalbėjo. Taip pat yra kalbama apie gėjų, lesbiečių ir e, lyti pakeitusių žmonių teisės Taip pat aš e, džiaugiuosi, kad ponė Andrikėnė ir toliau labai daug dėmesio skiria tam, kad reikia e, pabrėžti ES nuoseklumą, veiksmų nuoseklumą ir e, aiškumą jungtinėse tautose Ženevoje. Šiuo požiūriu mes turime daug dirbti. ES užsienio e, santykių tarnyba paskelbs papildomą pranešimą tą temą Goldstonas čia buvo nuolat minimas ir aš e, sveikinu tą faktą, kad ES sugebėjo išbristi iš vidinių ginčių ir nuomonių skirtumų. Ir mes sveikiname ir Golstono, ir flotilą um, idėjas. Dabar pagaliau ES žmogaus teisų tarnyba ir valstybės narės kalba vienu balsu, jos tarsi susilaiko, bet yra pasakytas, išreikštas aiškus susitarimas ir balsavimo pareiškime ES tą susitarimą atspindėjo. Nesileisiu į detalės, bet baigdamas galiu pasakyti, kad sveikinu faktą, kad be pavienių atskirų parlamentarų idėjų E, šis dokumentas rodo, kad Europos parlamentas ir pranešėja ponė Andrikienė sugebėjo akcentuoti svarbiausią žmogaus teisų politikos dalis. Ir tai yra efektyvumas, veiksmingumas. Aš galiu priminti tai, ką ponė Ašton pasakė e, Birželio 16 dieną parlamente, kai kalbėjo apie konsultavimo procesą, kuris leis reformuoti ES žmogaus teisų strategiją ir kaip buvo pasakyta ponios Ashton, yra labai gerai suderinti e, skirtingų nuomonių atskiras gyjas. Ir aš žinau, kad ponia Andrikė nedalyvaus brūgės sustikime. Ačiū pirmininkė. Aš noriu Jums nuoširdžiai padėkoti kolegos visiems, kurie dalyvaujate šios dienos posėdyje ir visiems, kurie kalbėjote. Uh, Aš labai gerai žinau, kad e, šitas projektas, su kuriuo mes dirbame, dar toli gražu nėra e, tobulas ir nėra labai geras, bet aš tikiu, kad e, iki lapkričio 9 dienos, kai dėl jo bus balsuojama užsienio reikalų komitete, mes būsime jau susitarę dėl kompromisų ir, ir, ir būtent kompromiso atsiradimas pačiais e, tokiais aštriausiais, jautriausiais klausimais, susitarimas dėl jų turėtų padaryti šį e, pranešimą iš tikrųjų vertingu. Man labai patiko tai, ką Kinga gal sakė, kad e, šis pranešimas yra ne tik galimybė, bet ir atsakomybė. Ir aš labai gerai suprantu, kad tai, ką mes pasakysime šiame metinėme pranešime apie žmogaus teises ir apie konkrečius klausimus, horizontalias problemas, tai yra mūsų žinia pasaulyje, ne tik tai Europos Sąjungai, kokia yra Europos, pozicija, Europos parlamento pozicija šiais pačiais svarbiausiais klausimais. Aš taip pat noriu labai nuoširdžiai padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms žmogaus teisų gynėjų organizacijoms, visie, visiems, kurie dalyvavo susitikime su parlamento nariais prieš keletą savaičių. Aš dėkinga Jums už informaciją, nes iš tikrųjų Jūs esate patys tikrieji kompromisų, kompromisų kuriejai. Mes Europos parlamente mes turime labai aiškias politinės pozicijas, nuostatas ir padėti suformuluoti kompromisą gali kaip tik tai tie žmonės, kurie konkrečiai dirba žmogaus teisų srityje. Ir, ir iš, iš jūsų ateinančią informaciją ir pasiūlymą įstatymus mes, mes priimame na, labai rimtai. Tai yra mūsų pagrindinis, pagrindinis pasitikrinimas e, savos pozicijos, kiek jį teisinga. Dėl to, kad e, keletą žodžių dėl konkrečių pasisakymų ponui Obiols kaip e, jums, taip ir man, e, e, mirties bausmės panaikinimas nebejotinai yra vienas svarbiausių prioritetų. Ir todėl apie jam yra nemažai vietos paskirta metinėme pranešime, taip pat kaip ir žmogaus teisų gynėjų teisėms. Ir ypatingai tai, ką jūs kalbėjote, aš irgi apie tai kalbu šitame pranešime, tai yra ES politikos ir veiksmų nuoseklumas ginant žmogaus teises ir užtikrinant demokratiją. Man taip pat atrodo, tai yra labai svarbu, nes nuostatos, kurias mes paskelbėme, jeigu jos neįgyvendinamos, jeigu, jeigu jos neduoda efekto, tuomet jos ir pasilieka tik tai na, popieriniais lozungais. E, Leonidas Donskis, aš Jums e, nuoširdžiai dėkinga už, už gerus žodžius ir nebejotinai tai, ką Jūs kalbėjote, man irgi labai svarbus dalykai. Ir aš kažkaip net, man, aš neturiu didelių abejonių, kad mums pavyks sutarti dėl, dėl kompromisų, dėl jūsų pateiktų pasiūlymų, aš neturiu jokių problemų, aš galėčiau pasirašyti. Po jais tai, ką kalbėjo kolegos apie Europos išorės veiksmų tarnybą, apie aukštosios įgaliotinės vaidmenį, apie, apie šit, ši, abiejų šių na, ir aukštosios įgaliotinės ir išorės veiksmų tarnybos veiklą būsimą žmogaus teisų srityje, demokratijos stiprinimo srityje. Man tie dalykai taip pat atrodo labai svarbus ir aš tikiuosi, kad jiems bus pakankamai dėmesio skirta ir mūsų metinėme pranešime. Pone Jėglė, e, e, kuri kalbėjo apie partnerystės susitarimus, apie tai, kas kalbama apie žmogaus teises juose, apie įgyvendinimą tų nuostatų, kurios ten surašytas, man taip pat tai atrodo labai svarbu. Ir aš dar kartą pasižiūrėsiu šiuo aspektu mūsų e, rengiam, mano rengiamą pranešimą. Man atrodo, ačiū ponui Kukanui už, už, už, už pastabas ir, ir, ir, ir, ir komentarus. Man atrodo, tiek šiandien aš galėčiau pasakyti apie šį pranešimą ir kągi, tikiuosi konstruktyvaus mūsų darbo, darantis dėl kompromisų. Ačiū. Yes, rapporteur, thank... Norėčiau padėkoti pranešėjai ir taip pat padėkoti visiems dalyvavusiems diskusijoje, kuri tikrai apibrėžia mūsų strateginius prioritetus ES žmogaus teisų politikoje. Pone Veržė pasakė, kad tai yra svarbu visam pasauliui. Ta turi žinoti, o ne tik kolegos arba kiti, kitos institucijos. Aš norėčiau padaryti pranešimą susijusi su šiuo klausimu. Mūsų pasiekia neraminantis gandai arba žinios iš Europos išorės veiksmų tarnybos, kad e, sprendimai dėl žmogaus teisų struktūrų, kurių reikalavo Europos parlamentas, Žodžiu, kad tokie veiksmai dar nėra matomi. Taigi, jums sutikus, aš parengsiu laišką vyriausiusiai įgaliotiniai ir priminsiu tame rašte Europos parlamento pakomitečio raginimus. Aš suprantu, kad paskirimai į aukščiausias pareigas dabar kaip tik yra svarstomi ir mes turime pasinaudoti šią galimybę. Ir manyčiau, kad tą turime padaryti šiandien, nes rytoj gali būti per vėlu. Jeigu kas nors turi pasiūlymų arba prieštaravimų, tai norėčiau, kad apie tai pasisakytumėte dabar. Ponės Obijos, norėtumėte pasisakyti? Ne? Taigi, atsižvelgdami į anksčiau priimtus sprendimus, mes taip ir padarysime. Mes turime šiek tiek laisvo laiko, tai norėčiau paraginti jūs padaryti pranešimus, kažkokius skubius pranešimus, nes nenorėčiau pradėti anksčiau negu numatyta klausimo dėl žmogaus teisų Turkmenistane. O šis klausimas yra numatytas 10.30. Ir dar nėra atvykę visi kalbėtojai. Taigi, ponė Veržė. Oui, je pense que nous aurons l'occasion de réaborder cette question à la réunion du bureau élargi. Euh... Aš euh, manau, kad dar turėsime galimybę apsvarsyti šį klausimą, kuomet vyks išplėstinis biuro posėdis. Bet euh, noriu pasakyti, kad klausimas dėl ES viduržėme jūros regiono tinklo dėl žmogaus teisų buvo atidėtas e, sausio mėnesio, jeigu teisingai suprantu. Ir aš norėčiau e, pasirūpinti, kad šis e, klausimas nebūtų taip toli nukeltas. Pone pirmininkė, aš dabar kalbu su jumis. Taigi buvo priimtas sprendimas atidėti klausimą dėl Euromed tinklo žmogaus teisėms. Kaip suprantu, klausimas e, buvo nukeltas į sausio mėnesį. Aš tik noriu paklausti, ar nebus per vėlų um, e, surenkti tokį klausimą sausio mėnesį, atsižvelgiant į šiuo metu vykstančias dėrybas su Tunisu. Mane tai tikrai labai neramina. Mane taip pat neramina situacija Tunise, Aš žinau, kad bado streiką paskelbusių asmenų skaičius Tunise didėja ir aš norėčiau, kad būtų atkreiptas tinkamas dėmesys į tuos badaujančius. Taip, ponė Veržėje, Tunisas, Tuniso klausimas yra labai svarbus mūsų pakomitečiui ir šį rytą mes išklausėme Europos komisijos e, dėl Tuniso baudžiamojo kodekso 61 bis straipsnio ir dėl EIDHR finansavimo užšaldimo. Aš noriu patikinti, kad Tuniso klausimas tikrai nedings iš mūsų darbo tvarkės. Bet nepamirškime, kad mūsų darbo atvarkės tikrai būna perpildytos, dėl to buvo priimtas sprendimas atidėti šį klausimą. Bet šis klausimas nėra pamirštas. Mes ruošiamės vizitui, mūsų delegacijos vizitui į Tunisą ir aš tikiuosi iš jūsų sulaukti aktyvaus indėlio ruošiantis e, šiam indėliui. Kolegos, ar norėtume padaryti, ar pritartumėte trumpai pertraukai, ar man padaryti keletą pranešimų? Dabar reaguojant į ponios veržyje pasiūlymą dėl procedūros skirti Saharo premiją, aš padariau tokias išvadas. Būtų labai gerai, jeigu gautinį sprendimą dėl laureato priimtų visas Europos parlamentas. Kaip žinia, parlamento pirmininkas kreipėsi į e, frakcijas, prašydamas pateikti siūlymus susijusius su Sakarovo premija, premijos skirimu. Taigi, ponė Veržyje, jūsų pasiūlymas yra tikrai nuostabus ir aš tikiuosi, kad visas mūsų pakomitetis prisidės prie diskusijų pertvarkant Sakarovo premijos skirimo tvarką. Yes, Mr. Obios. Ja, kai estamos... Ponas Obios, prašom. Turime šiek tiek laisvo laiko. Galbūt galėtume tuo pasinaudoti. Jūs siūlėte, kad mūsų pakomitetis prisidėtų prie naujos metodologijos kūrimo ir aš manau, tai yra tikrai gera mintis visiškai akivaizdu ir svarbu šį klausimą svarstyti. Mes dabar turime ištisus metus, per kuriuos galime apsvarstyti įvairius aspektus, padiskutuoti vieni su kitais ir rasti bendrą sutarimą. Bet aš manau, kad dabar taikomas metodas sustiprina lobizmo galimybės. Ir tai paaiškina labai daug neseniai vykusių atvejų. Aš manau, kad tokiu būdu mes galėtume pagerinti savo įvaizdį pasaulyje. Na, yra tokių įtarimų, kad e, kartais e, ne visuomet vadovaujamasi žmogaus teisų aspektais. Ir aš su jumis tikrai sutinku, būtų labai gerai, jeigu žmogaus teisų pakomitetis pasiūlytų konkrečių pasiūlymų šioms problemams, su kuriamis susidurėme dabar, įveikti. Pirmininkė. Žinoma, išplėstinio biuro posėdėje mes e, be jokios abejonės galėsime grįžti prie šio klausimo. Manau, kad kolegos linksi galvomis, tam pritarė. Mums yra svarbiausia užtikrinti, kad oriai būtų skiriama ši Sakarovo premija. Aš manau, kad mes dabar jau galime perėti ir prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra klausimas dėl Afganistano. Atsiprašau, dėl Turkmenistano.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 Okay, so uh, we, we continue our meeting and um, we are now... Uh, Kolegos, tęsime posėdį. Dabar nagrinėsime aštuntąjį darbo tvarkės klausimą. Turiu pasiūlymą dėl vertimo į rumunų kalbą. Taigi mano pasiūlymas yra toks. Pirmiausia, išklausysime išorės ekspertų ir kitų institucijų atstovų. Tuo metu pasirūpinsime, kad būtų užtikrintas vertimas į rumūnų kalbą. Kadangi pas mus lankysis ponia Nikolai, užsienio reikalų komiteto pranešėja ir ji norėtų kalbėti savo gimtają rumunų kalbą. Taigi mes pasistengsime užtikrinti vertimą ir jeigu jums tai yra primtina, pradėsime nuo kitų kalbėtojų. Šis klausimas vyksta dėl to, kad užsienio reikalų komitete yra svarstomas partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas tarp ES ir Turkmenistano. Europos parlamentas turės pareikšti savo nuomonę dėl šio susitarimo sudarimo ir ponė Nikolai yra užsienio reikalų komiteto pranešėja šiuo klausimu. Užsienio reikalų komitete buvo nuspręsta, kad prieš balsavimą užsienio reikalų komitete Žmogaus teisų pakomitetis turi surenkti klausimą dėl žmogaus teisų padėties ir pažangos daromos šioje srityje. Taigi dėl šios priežasties ir buvo nuspręsta surenkti klausimą dėl žmogaus teisų Turkmen, Turkmenistane. Aš labai džiaugiuosi, kad mums pavyko rasti e, sutarimą ir tai padės mums prisidėti prie to, kaip mes ateityje svarstysime partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimus. Šis sustarimas buvo pasidaryšytas 89 metais ir vis dar vyksta susitarimo ratifikavimo procesas. Iš dalies sustarimas yra vykdomas laikinąją priekybos sutartimi. Europos parlamentas pritarė laikinai priekybos sutarčiai ir tą sutartį galite rasti jums pristatytose dokumentuose. Taryba 2009 m. Liepos mėnesį patvirtino laikinąją priekybos sutartį ir šiuo metu Artėjame prie partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo ratifikavimo pabaigos. Šis procesas yra atnaujintas dviejose šalise - Prancūzijoje ir Junktinėje karalystėje, kurios dar nėra ratifikavusios šio susitarimo. Europos parlamentas turi duoti savo sutikimą tokiam susitarimui sudaryti, vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis. Kai parlamentas pritarė laikinajam priekybos susitarimui 2009 m. balandžio mėnesį, parlamentas nustatė tam tikrus kriterijus. O būtent, pirmiausia, besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, panaikinti visas kliūtis laisvam judėjimui, suteikti galimybę lankyti šalyje nepriklausomiems stebėtojams, pagerinti pilietinės teisės ir galimybę jomis vadovautis pilietinėms organizacijoms, taip pat leisti pilietinėms organizacijoms veikti nevaržomoms, taip pat surenkti atvirus demokratinius rinkimus. Europos parlamento pasiūstas signalas buvo labai aiškus. Tai nereiškia, kad Turkmenistanui suteikiama visiška veiksmų laisvė. Parlamentas e, siekia nustatyti, kad būtų stebima žmogaus teisų situacija šalyje. Šio klausimo metu mes norime išgirsti e, informacijos apie žmogaus teisų padėtį, kad parlamentas galėtų duoti savo sutikimą partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimui su Turkmenistanu. Aš pažįstu poną Farintach Batum jau keliarius metus, jis yra žmogaus teisų gynėjas, jis turi gyventi už Turkmenistano ribų dėl jo asmenį kylančios grėsmės. Mes esame gavę labai rimtos informacijos iš kelių žmogaus teisų organizacijų, kuri rodo, kad ponas Tuch Batun vėl susiduria su rimta grėsme. Šiandien aš išsiunčiau laišką ambasadoriui ir ES institucijoms, kuriame rašau apie poną Tumbatum, kuris dabar gyvena Austrijoje. ir raginu imtis priemonių, kad jam nebūtų grasinama ir toliau. Taigi aš tikiuosi, kad pasinaudodami šiuo atveju mes pasieksime pažangos žmogaus teisų situacijoje. Dabar mūsų kalbėtojai, ponė Jacqueline Hale, kuri kalbėjo ir vakar, ji pristatė Kazakstano klausimą, ji yra atviros visuomenės instituto atstovė, ponė Hale, pirmiausia, steiksiu žodį jums, skirsiu 10 minučių. Atsižvelgiant į vakar dienos patirtį, noriu pasakyti, kad jeigu kalbėsite trumpiau negu numatyta, mes galėsime skirti daugiau laiko gyvoms diskusijoms. Nes vakar atsidūrėme tokioje situacijoje, kad nebeturėjome laiko atsakyti į užduotus klausimus. Uh, ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Savo pastabas pradėsiu nuo dviejų dalykų. Visų pirma, Turkmenistanas yra autoritarinė šalis ir kol kas ji nėra ES partnerė. Kita pastaba yra ta, kad bendradarbiavimas su e, Turkmenistanu gali tik tai paaštrinti e, žmogaus teisų situaciją šioje šalyje ir taip pat pakengti ES patikimumui. Pradėsiu nuo Murato Muhtačilovo e, istorijos, kuris turėjo palikti Turkmenistaną, nes jam nebuvo leista dirbti e, toje šalyje. Ir šiais metais po kelių bandymų e, pateikti e, prašymą šiam darbo leidimui gauti, jis ir gavęs neigiamą atsakymą, jisai nusižudė. Vyriausybė persekiojo šeimą, jo šeimą, nes norėjo tiesiog nubausti jo mamą, kuri yra žurnalistė, kad ji nedarytų savo darbo. Ir tai yra tiesiog geras pavyzdys visų tų problemų, kurios vyksta e, Vidurio Azijoje. Ponas Tukbatulinas yra dar vienas pavyzdys, tai yra žmogaus teisų gynėjas, kuris e, bando e, informuoti tarptautinę visuomenę apie Turkmenistane vykstančius dalykus ir vyriausybė aktyviai bando jį iščiaupti. Aš norėčiau per man skirtą e, laiką e, tam, kad e, bendradarbiavimo ir partnerystės sustarimo pasirašymas gali pakengti žmogaus teisų situacijai. Aš noriu pateikti argumentus, kad tokio sustarimo pasirašymas su šalimi, kur yra pažydžiama žmogaus teisės, būtų tikrai neigiamas žingsnis. Visų pirma, pradėsiu nuo to, kad e, nėra dar įrodyta, kad pasirašius partnerysės ir bendradarbiavimo susitarimą bus sudarytos naujos galimybės žmogaus teisėms ginti ir įtvirtinti. E, kažin ar e, reikia, ar galima netgi daryti, žengti tokį žingsnį, neužtikrinus, kad e, partnerė, šiuo atveju Turkmenistanas, nei, e, kad jis, neis, kai neužtikrinta, kad e, Turkmenistanas įsipareigotų gerbti žmogaus teisės. Ir Ir tikriausiai pasirašius tokį susitarimą, iš karto tektų jį sustabdyti. E, Prieš, pasiraš, prisi, prieš pasirašant tokį susitarimą reikėtų visų pirma išdėstyti reikalavimus, kuriuos Turkmenistanas turėtų įvykdyti žmogaus teisų srityje. Aš tikiuosi, kad Andrėjus su manim sutiks, kad 2006 metais, 2008 metais ir, ir 2009 metais nubriežti reikalavimai Europos parlamente turėtų tapti gairėmis suformuoluojant tokius reikalavimus. Toliau E, laikinas prekybos sustarimas buvo pasirašytas dar visai neseniai, tik tai vos prieš metus. Ir noriu priminti, kad e, tame sustarime taip pat yra e, identiška išlyga dėl žmogaus teisų, kuri turėtų pareigoti Turkmenistaną gerbti žmogaus teisų principus. Turėtų 2009 metais <clears throat> komisija ir taryba bandydamos įtikinti parlamentą pritarti laikinam prekybos susitarimui, e, teigia, kad e, bus e, pasirašius šitą laikiną prekybos susitarimą, bus palikta pakankamai laiko dėryboms dėl partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo. Ir taryba bei komisija įsipareigojo, kad situacija bus analizuojama, kad bus įmamasi priemonių, bet mes to nematome. Toliau, kalbant praktinę prasme, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas nėra ta priemonė, kuri bus naudinga labai arba tiesiog atneš naudos e, Europos Sąjungoje. Dialogas e, su Turkmenistanu jau vyksta 2000, nuo 2007 metų, dar net nepasirašius e, tokio ar panašaus susitarimo. 2007, 2010 metų rugsėjo mėnesį įvyko susitikimai su Turkmenistano vyriausybė e, ir jungtinių tautų, kitų tarptautinių organizacijų, net nepasirašius šitos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Daugybė kitų dalykų vyksta nepasirašius e, tokios sutarties, o vien tik tai remiantis tokiu bendru sustarimo memorandumu. Tai yra pavyzdžiai, kurie įrodo, kad e, nereikia jokio teisinio pagrindo bent jau šiuo metu, tam, kad vyktų politinis dialogas ir vyktų techninės pagalbos programos. Na ir kalbant trumpai, e, galimybė dirbti arba siekiant progreso šioje šalyje, galbūt nereikėtų e, ieškoti kažkokių tai sudėtingų instrumentų. Toliau norėčiau e, pabrėžti tą argumentą, kai kalbama apie tai, jog e, sustarimo pasirašymas suteiktų daugiau galimybių dirbti e, tarptautinėms organizacijoms, skaitant ir ES, dirbti pačioje šalyje. Bet atkri... norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad e, dialogas su Turkmenistanu vyksta jau ne vienerius metus ir ES padėtis arba vaidmuo mažai kuo pasikeitė. Tuo tarpu Tadžikistane e, buvo pasiekta žymiai didesnės pažangos, netgi nepasirašius e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Tai reiškia, kad e, iš tiesų mums yra svarbiausias ne kažkokių tai sustarimų pasirašymas, bet pačios šalies partnerės noras su mumis bendradarbiauti. Uh, pilietinės visuomenės grupės e, Turkmenistane negali laisvai e, veikti, e, nepatirdamos grėsmės savo gyvenimą. Tad mums iš tiesų reikia atsakyti į klausimą, su kuo dirbs ES Turkmenistane, kas bus jų partneris šiam. Ir Ar nebus tik tai taip, kad pats e, Turkmenistanas pradės kelti sąlygas ES, kad jį galėtų imtis kažkokių tai veiksmų? Reikia priminti ir jau vykdomas programas e, Turkmenistane. E, ir taip pat priminti tai, kad tų programų vykdymui yra keliami patys įvairiausi apribojimai. Ir atsižvelgiant į tą faktą, kad Turkmenistano spauda priklauso e, prezidento administracijai, praktiškai nepriklausomos spaudos nėra. Tai vadinasi, netgi vykdomos programos, dabar vykstančios programos, kažin ar turi didelį poveikį gyventojams. Ir ar jie gauna, ir, ir, ir gyventojai negauna pakankamai informacijos. Tad Reikėtų taip pat priminti, kad Turkmenistane yra e, ribojamas e, laisvas asmenų ir organizacijų e, bei verslo judėjimas. Tol, kol piliečių judėjimas yra taip ribojamas, kaipgi ES galėtų vykdyti didesnius projektus. Kaip belieka tik tai pasižiūrėti, kaip sekasi Europos E, sąjungos valstybėms e, e, užsimti verslų Turkmenistane. Belieka priminti tik tai Prancūzijos atvejį, kada jie turėjo duoti tam tikrus pažadus Turkmenistano vyriausybei, kad galėtų užsimti verslų Turkmenistane. Turkmenistane. Turkmenistane veikia vienintelė e, nevyriausybinė organizacija. Ji veikė 10 metų ir ji turėjo išvykti. Tai yra gydytojai be sienų, nevyriausybinė organizacija, kurie nuturėjo, pri, priva, buvo privesti nutraukti savo e, veiklą Turkmenistane e, dėl e, to, kad buvo sudarytos neįmanomos dirbti sąlygos. Ir visa tai tik tai rodo, kad mums reikalinga nustatyti tokius strateginius uh, kriterijus mūsų, veiklos, mūsų veiklai Turkmenistane. Be tokių kriterijų, be aiškios vizijos, kas yra priimtina, o kas ne, būtų labai sunku nubrėžti liniją ir nuspręsti, kiek ES ir koks turėtų būti ES vaidmuo e, Turkmenistane. Yra neseniai Turkmenistaną yra lankę mūsų e, aukščiausiai vadovai įvairiais klausimais dėl Nabuko, dėl kitų dalykų, bet visi tie vizitai vykdomi ne, nepasirašius tos partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties. Tad, e, kažin, ar jos pasirašymas pakeistų e, ši situaciją iš esmės. Ir galiausiai norėčiau pakomentuoti ES požiūrį. Turkmenistano vyriausybė turėtų pademonstruoti savo norą e, bendra, bendradarbiauti su kitomis organizacijomis, įskaitant su ES, e, įsipareigodamas įvykdyti reformas, įskaitant reformą žmogaus teisų e, srityje. Reikėtų išspręsti klausimus energetikos srityje, žmogaus teisų srityje ir galiausiai netgi parengti e, aiškę žmogaus teisų strategiją. Be tokios strategijos, e, kažin ar galima e, galvoti apie svarbesnius projektus Turkmenistane ir taip pat reikėtų priimti dar kai kurių asmenų atvejus. Dėkoju. Dabar mes jau turime. Aš tikiuosi, kad yra daromas vertimas į e, rumunų kalbą. Ir e, norėčiau paklausti, ar ponė Nikolai norėtų dabar kalbėti ar vėliau. E, taip, ponė Nikolai norėtų kalbėti dabar, o po to paprašysiu komisijos atstovų pasisakyti. Tad ačiū, ponė Nikolau, už tokį puikų bendradarbiavimą su mumis. Pone Nikolai, ačiū pirmininkė. Ši tema labai jautri, todėl aš e, norėčiau geriau kalbėti savo gimtają kalbą. Fără îndoială că Turmenistanul nu este... Labai ačiū. Kolegos, Turkmenistanas yra E, valstybė, e, kuri turbūt nėra mums pati patraukliausia, bet visa tai priklauso nuo mūsų, visas priklausys nuo to, ar e, ta valstybė suteiks savo piliečiams galimybę pereiti prie demokratinės sistemos tiesiogiai. Kodėlgi Turkmenistanas pateko į tokią būklę, kokia jis yra dabar. Iš dalies tai yra susijęs su jos istorija. Aš asmeniškai galėčiau tai paaiškinti E, komunistinių autoritarinių paveldų. Ir e, turime pasakyti, kad tos valstybės diktatūra yra gana unikalaus požiūrio. Anksčiau mes buvom e, tarsi e, labiau demokratiniai, paskui buvom perimti diktatūros, autokratinės sistemos. O dabar bandome grįžti prie demokratijos ir e, žmogaus teisės turi būti suteiktos visiems piliečiams. Tačiau Turkmenistanas yra valstybė, kuri dar reformuojasi. Tai valstybė, kuri supranta, kad turi gerbti tam tikras demokratinės tarptautinės normas. Ir aš galėčiau pasakyti, e, kad nesutinku su teis, kurie lygina e, Turkmenistaną su Šiaurės Koreja ar Birma. Aš žinau, kad ta, taip negalima kalbėti. Aš pati, kai buvau Turkmenistane, mačiau savo akimis, kas ten vyksta. Ir padariau išvadą, kad Turkmenistano jokių būdų negalima lyginti su Šiaurės Koreja, pavyzdžiui. Kadangi tos valstybės valdymo e, m, vizija yra orientuota į demokratiją, dėja vis dar egzistuoja labai daug painiavos tarptautinėje arenoje. E, E, Azievo e, valdymo laikotarpiu e, buvo suformuotos tokios neaiškios sąlygos, tačiau galime pasakyti, kad dabar žmonės gyvena pakankamai padariomis gyvenimo sąlygomis ir situacija nėra tokia paprasta, kaip mes bandome piešti, yra gana sudėtinga, kompleksinė. Visai neseniai Turkmenistanas pasirašė ir ratifikavo tarptautinių susitarimų. Jeigu kam smalsu žinoti, tai galite perskaityti konstituciją, kuri yra tokia pati kaip kitų valstybių e, Europoje konstitucijos. Taigi ten yra numatytos demokratinės nuostatos. Taigi, jeigu jums įdomu, galite patys paskaityti ir pamatyti. E, kaip ir visos kitos valstybės, kuriuose yra gerbiamos demokratijos normos, e, neretai e, matome, kad realybė ir dokumentai skiriasi. Ta pati galim pasakyti apie Turkmeniją. Bet e, ir pačioje Europos Sąjungoje, net mano valstybėje turbūt puikiai žinote, kad yra visa eilė demokratijos nuostatų e, nerealizuota. Ir nepaisant to, mes tą toleruojame. Aš manau, kad štalies žmogaus teisų padėtis Turkmenistane yra prasta dėl to, kad nėra laikomasi teisės viršenybės principo. Bent jau tai, to, ko principo, kaip jis suprantamas Europos lygių. Ir e, tarptautiniai įstatymai ir Turkmenijos įstatymai ne visada yra įgyvendinami judėjimo laisvė, teisė į teismus, teisė apskūsti teismo sprendimą ne visuomet yra įgyvendinama taip, kaip reikėtų, tačiau yra bandoma užtikrinti uh, kad ir toliau būtų e, vykdomi teisingi teismai, kad būtų suteikta gynyba ir panašiai. Dar kartą galėtume pasakyti, kad tokie pažeidimai nėra susiję tik tai su valdžios elgesiu. Neretai piliečiai patys net, elgesi ne taip, kaip reikėtų, bet tai išplaukia iš ilgalaikio diktatūros paveldo. Turiu galvoje komunistinį ir postkomunistinį diktatūros laikotarpius. Žiniasklaidoje skelbiama informacija yra labai griežtai kontroliuojama ir dėl tos priežasties mes turėtume padėti Turkmenistanui tapti skaidresnė valstybė, e, platinant informaciją ir užtikrinant žiniasklaidos laisvę. E, privataus gyvenimo kontrolė E, Turkmenistane e, ir dabar yra traktuojama kaip žmogaus teisų pažeidimas. Piliečiai e, negali laisvai pasirinkti savo gyvenamosios vietos, tam tikros ekonominės teisės nėra įgyvendintos visiškai. Be to, jeigu kalbame apie kulto vietas, tai pamatytume, kad sistema yra per, tas kaip čia pozicija, sistema yra perkelta iš senų laikų į šias dienas. E, reikėtų šiek tiek pažvelgti į Turkmenijos vyriausybės istoriją. Turkmenijos prezidentas e, e, yra labai kitokio, kitokios profesinės patirties negu Nezevas, pavyzdžiui, jis buvęs gydytojas ir jis prisidėjo prie kovos su komunistais. Ir dabar galiu pasakyti, kad Turkmenistanas pradėjo atsikratyti nuo tos e, liūdnos, tamsios, e, senos praeities šešėlio. Ir dabar kuriama e, sistema, kurioje yra e, labai įvestos griežtos bausmės, sakyčiau, net paranoiškai yra bandoma užtikrinti e, labai griežtas bausmes pagal e, baudžiamojo kodeksą, baudžiamosios procedūros kodeksą. Ir žinau, kad net ir patys Turkmenijos administracijos e, atstovai supranta, kad padėtis nėra teisinga. Human Rights Watch ir atviros visuomenės instituto atstovė apie tai jau kalbėjo, turbūt nebereikia daugiau išsamių detalių apie pažeidimus, kurie buvo nustatyti Turkmenistane, tačiau kad ir kaip bebūtų, turime akivaizdžiai suprasti, kad Turkmenistanas keičiasi. Jis išgyvena pereinamąjį laikotarpį. Teisės aktai yra keičiami labai, svarb, labai ženkliai Ir bendrai reikia pasakyti, kad e, teisė, kurios sistemos veikia pakankamai gerai ir yra stengiamas užtikrinti žmogaus teisės. Kalbant apie e, pranešimą, kurį turėjau šiek tiek pakeisti, galima būtų išsakyti keletą pastabų. Kasgi naujo tokiame pranešime, kaip galime patikslinti parlamento poziciją dėl Turkmenistano. Mėlėjai kolegos, manau, kad ratifikavus Lisabono sutartį mes jau galime e, daug naujovių įgyvendinti savo veikloje. Žinau, kad e, dviejus metus jau yra taikoma sutartis su Turkmenistanu ir aš e, žinau, kad dabar reikia ją peržiūrėti ir Europos parlamentas galėtų prie to prisidėti e, realiai, e, užfiksuodamas ir akcentuodamas e, žmogaus teisų pažeidimus. Aš stengiuosi neviršyti tam tikros skaičiaus puslapių ir visose juose aš bandžiau pabrėžti, kad yra daroma pažanga. Tačiau tuo pat metu sakiau, kad būtina teikti rekomendacijas Turkmenistano vyriausybei jas inkorporuojant į ES bendradarbiavimo strategijas. Manau, kad visos parlamento frakcijos tam pritars. Taigi jau yra susitarimai ir, kaip žinote, tam tikros žmogaus teisų nuostatos ar straipsniai yra juos įtraukti ir vienose ir kitose dok, įvairiose dokumentuose. Tik svarbu suprasti, kad Turkmenistanas ne visuomet tuos žmogaus teisų straipsnius paiso. Todėl turime būti nuoširdus ir turime suprasti, kad e, iš dalies ir mums, mes esame atsakingi už e, žmogaus teisų užtikrinimą ten. E, kalbu apie greito reagavimo mechanizmą, kuris turėtų būti panaudojamas nustačius tam tikrus pažeidimus sutarties straipsnių gyvendinime. Kita man svarbi tema yra Europos piliečių esančių Turkmenistane apsauga. tai naujas e, straipsnis. Labai svarbu, kad mes apsaugotume savo pačius piliečius, kai jie turi dirbti tokiame sudėtingame regione. Ir jiems iškyla įvairiausių rizikos veiksnių faktorių. Aš asmeniškai manau, kad, kad ir kokios bebūtų pastangos, jos e, turi būti pagrystos žmogaus teisų pagrindu. E, Turkmenistanas yra gamtiniais ištekliais turtinga šalis, bet mes negalime bausti jos piliečių, to šalies piliečių ir neleisti jiems e, pasiekti geresnio gyvenimo. E, kitaip mes būsime dviveidžiai. Dėl ekonomikos politikos manau, kad čia reikėtų būti skaidresniems. Aš suprantu, kad valstybės narės E, stengiasi gauti naudos savo, pasirašydama susitarimus e, su to regiono valstybėmis. Ir e, pavyzdžiui, Industries Transparency organizacija iškėlė iniciatyvą, kurioje įvardinama, kokios bendradarbiavimo priemonės yra prioritetinės. Taigi, kolegos, aš norėčiau, kad mes ir toliau akilai stebėtume, kas vyksta toje šalyje, akcentuotume didžiausias problemas bet e, imdamėsi veiksmų galime elgtis tik ribotai ir e, taikiai turime vertinti galimybės, kaip su ta šalimi pagerinti santykius. Aš žinau, kad Europos parlamentas e, turi atitinkamą požiūrį į žmogaus teisės, tačiau e, tas požiūris netrukdo reikalauti, kad tokioje valstybėje kaip Turkmenistanas žmogaus teisės būtų užtikrinto šimtų procentų. Aš kaip Europos parlamento deputatė e, negaliu e, per daug aktyviai turbūt reikštis apgindama žmogaus teisės. E, Mes turime sukurti tokį saugumo mechanizmą, kuris būtų pagrindas bet kokiam susitarimui su tomis šalimis pasirašyti. Tik tada mes priversime valstybės narės gerbti žmogaus teisų mechanizmus. Pirmininkė, aš atsiprašau, kad turėjau jūs nutraukti, bet niekas negali kalbėti ilgiau kaip 10 minučių. Taip, aišku, parlamentas galėjo kontroliuoti, kas vyksta. E, tais laikotarpiais nuo 6 iki 8 iki 9 metų tam tikromis datomis buvo galima patikrinti, kas vykstant, atrodo, kad nieko daug neįvyko. O dabar suteiksiu žodį Europos komisija ir Human Rights Watch organizacijai. Taip pat e, turiu garbės pranešti, kad čia dalyvauja Junktinių tautų žmogaus teisų gynimo e, ypatingojo galiotinio atstovė ponė Arvidson, Žinau, kad ponė Nikolai norėjo įtraukti jungtinės tautas į savo dokumentą, nes mes palaikome labai glaudų ryšį su Bruselio tarnyba ir čia turime tos skiriaus atstovę. Tad pats sveikinu pona Gunnar Vygant, kuris yra Europos komisijos e, direktorius ryšiams su Rytų Europa, e, Pietų Azija ir e, Kaukazu. Mrs. Chair, Mrs. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponė Hautala, už šią galimybę iš arčiau pažiūrėti į ES Turkmenistano partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. Taip pat dėkoju poniai Nikolai už pastangas rengiant rezoliucijos projektą. Aš labai trumpai norėčiau e, priminti, kaip sakė ponė pirmininkė, mes kalbame ne apie sutarties pasirašymą, bet apie ilgo ratifikavimo proceso baigti. Sutartis buvo pasirašyta 98 metų kovo mėnesį, taigi prieš 12 metų. Europos vadovų taryba 2007 metų birželio mėnesį nusprendė, kad e, siekiant gaudesnių santykių su Centrinės Azijos šalimis reikia E, pasirašyti partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su visomis Centrinės Azijos e, šalimis ir įsteigti šalise ES delegacijas. To buvo siekiama kiekvienoje šalyje plėsti savo veiklą. Deja, turiu pasakyti, kad e, mes vis dar vykdome šias gairias, bet mums pavyko uh, su Europos parlamento pagalba ratifikuoti partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis su Tadžikistanu bei kitomis šalimis. Mes įkūrėme delegacijas Biškeke ir Dušambėje ir mes siekiame sukurti sąlygas atidaryti taškente savo delegaciją ir tikiuosi, kad su Europos parlamento finansinė parama turėsime pakankamai priemonių aš gabate atidaryti savo delegaciją. Taigi, mūsų tikslas yra ratifikuoti PBS su Turkmenistanu. Mūsų dabartiniai santykiai su Turkmenistanu yra riboti. Pirmiausia, mes bendradarbiaujame vadovaudamiesi Europos bendrijos ir Turkmenistano socialistinės Respublikos 98 metų priekybos sutartimi. E, pagal šį susitarimą mes kartą per metus galime renkti bendrus komitetų posėdžius. Taip pat norėčiau prisiminti, kad 2010 metų rūpjūčio mėnesį prieš tris mėnesius įsigaliojo laikinoji priekybos sutartis Ir tai yra vienas iš būdų modernizuoti santykius su Turkmenistanu. Taigi laikinoje priekybos sutartyje yra numatyti priekybos aspektai ir su priekyba susiję aspektai. Ir norėčiau prisiminti parlamento balsavimą vykusi 2009 metais šiuo klausimu. Mm, mes siekiame atnaujinti santykius su Turkmenistanu. Ir turiu priminti, kad PBS įsigaliojimas, sutarties įsigaliojimas suteiks ES galimy, daugiau sverto galimybių. Mes ne tik galėsime skatinti ir proteguoti savo interesus, bet taip pat galėsime plėtoti savo vertybės šioje svarbioje šalyje. Kaip ponė Nikolai sakė, Turkmenistanas yra labai uždara valstybė ir ji tik pradeda po truputį atsiverti po daugybės metų diktatūros. Turkmenistane matome e, socialistinę praeitį ir mirusio prezidento Nijazovo palikimą. 2007 metais buvo išrinktas naujas prezidentas ir mes matome, kad dabar Turkmenistanas daugiau bendrauja su išorės pasauliu. Iš Turkmenistano gauname ne vieną pozityvų ženklą, rodantį, kad Turkmenistanas nori palaikyti ryšius su ES ir nori vykdyti reformas švietimo srityje, e, sveikatos apsaugos srityje bei valdymo sferoje. Komisijos siekis yra palaikyti ryšius, skatinti šią šalį ir ją palaikyti. Tokiu būdu mes siekiame, kad būtų daroma pažanga ir tokioje svarbioje srityje kaip demokratijos standartai ir žmogaus teisės. Žmogaus teisės be jokios abejonės yra tas klausimas, kuris kelia didžiausią nerimą bendradarbiaujant su Turkmenistanu. Mes negalime savęs apgaudinėti, e, vis dar matome autokratinį režimą, žiniasklaidos laisvės yra griežtai ribojamos ir aš čia sutiksiu su ponios Nikolai pasisakymu ir ponios Hale pastabomis. Tačiau naujasis prezidentas siekia tarptautinio pripažinimo. Jis nori, kad Turkmenistanas galiausiai rastų vietą tarptautinėje arenoje ir kad Turkmenistanas galėtų vaidinti vaidmenį užkertant kelią konfliktus regione, taip pat užtikrinant vandens tiekimą regione. E, galime tik pakartoti, kad Turkmenistanas turi netrumpą sieną su Afganistanu. Turkmenistanas siekia glaudesnių santykių su svarbiais e, žaidėjais, įskaitant Europos Sąjungą. Taigi išsami partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis padės mums realizuoti tokių siekių potencialą. Tokiu būdu bus galima palaikyti nuolatinį politinį dialogą su šalies institucijomis. Bus galima renkti metinius bendradarbiavimo tarybos susitikimus, metinius komiteto susitikimus, kuriuose bus aptariami visi svarbus klausimai. Europos komisija pritarė Europos parlamentarų išsakytam susirūpinimui dėl žmogus teisų padėties Turkmenistane. Mes neturėtume vieni kitų kaltinti dėl to, kad laikomės skirtingos nuomonės. Taip, situacija yra bloga, reikia daug ką nuveikti, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės ir įtvirtinta demokratija. Nepaisant to, Europos komisija ir taryba mano, kad reikia stiprinti santykius su Turkmenistanu ir tą reikia padaryti kaip galima greičiau. Situacija gali pagerėti, jeigu mes imsimės glaudesnių santykių. Dabar dėl tų kriterijų, kuriuos nustatė Europos parlamentas prieš įsigaliojant susitarimui. Kaip jau sakiau, nepamirškime, kad sustarimas galioja tik nuo 10 metų rūpiučio mėnesio. E, yra tam tikros pažangos jau padaryta, norėčiau apie tai pakalbėti. Buvo įsteigtas Demokratijos ir žmogaus teisų institutas. Jis turi pakankamai išteklių ir šio instituto tikslas yra užtikrinti, kad Turkmenistanas laikytųsi tarptautinių nuostatų žmogaus teisų srityje ir kad perkeltų tarptautinių konvencijų nuostatas į nacionalinę teisę. Taip pat buvo įsteigtas ombudsmeno institutas. Žinoma, reikia skirti dėmesio um, galimybei apskūsti sprendimus. Taip pat turiu paminėti, kad šį, šių metų gegužės mėnesį buvo pakeistas e, baudžiamasis kodeksas, kuris e, įveda tam tikrus pakeitimus ir nustato kai kuriais atvejais nuobaudas vietoj įkalinimo nuosprendžių. Tai yra pagrindiniai e, pasiekimai, kuriuos norėjau paminėti. Žinoma, reikia pasakyti, kad su Turkmenistano valdžios institucijomis mes palaikome žmogus teisų dialogą. Kalbame apie ribojimus keliauti. Buvo šiek tiek sušvelninti apribojimai keliauti šalyje. Buvo panaikinti kai kurie patikros postai, tačiau išlieka labai stiprus suvaržymai Turkmenistano piliečiams siekiant keliauti į užsienį. Mes, kalbėdami su Turkmenistanu, keliame šį juodojo sąrašo klausimą, kuriame yra pavardės tų, kuriems neleidžiama išvykti į užsienį. Kitas dalykas yra galimybė Tartutiniam Raudonam kryžiui apsilankyti Turkmenistano kalėjimuose. Šis klausimas buvo keltas e, ne vieną kartą. Ir turiu pasakyti, kad e, Šis klausimas keliamas ir kitose Centrinės Azijos valstybėse, kur pažanga yra padaryta kiek didesnė. Mes pabrėžiame, kaip svarbu yra užtikrinti nepriklausomą stebėjimą šalyje. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau e, pakalbėti apie pagalbą skirtą žmogaus teisėms propaguoti. Šiuo metu yra vykdoma plati programa, kuris siekia e, didinti Turkmenistano pajėgumą gerbti ir saugoti žmogaus teisės. Pagal programą yra skirta daugiau negu 2 milijonai eurų ir mes bendradarbiaujame su visomis jungtinių tautų vystimo programos šalimis. Yra numatyta pagalba Ir pirmą kartą matome, kad Turkmenistanas yra pasiryžęs e, vykdyti šią programą. Taip pat buvo vykdyta ir e, keletas smulkesnių projektų, vienas iš jų su BBC, kuris stiprina Turkmenistano pajėgumus. Kai, jeigu Aškabate veiktų ES delegacija, mums e, būtų lengviau įgyvendinti um, tokius projektus. Baigiant, galiu pasakyti, kad situacija Turkmenistane tikrai nėra ideali bet mes negalime sauliaisti nutraukti santykių su Turkmenistanu. Pirmininkė, dėkoju Europos komisijos atstovui už pateiktą informaciją, už tai, kad buvo pristatyta. Už tai, kad pristatė pažangą, kuri padaryta Turkmenistane. O dabar suteiksiu žodį Andrėja Berg, Human Rights Watch organizacijos atstoviai, prašom. Madam Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Gerbimi ponai ir ponios. Kaip ką tik tai girdėjome, ES dabar e, stengiasi pagerinti santykius su Turkmenistanu. Ir šiame procese e, Europos parlamentas turi, gali suvaidinti labai svarbu vaidmenį, stengdamasis, kad ES e, atliktų aktyvaus ir pozityvaus katalizatoriaus vaidmenį. Norėčiau priminti E, tarybai ir komisijai e, jų pažadą stengtis, kad e, žmogu, žmogaus teisų situacija pagerėtų Turkmenistane. Ir patvirtindama 2009 metais laikiną prekybos susitarimą, parlamentas įvardijo šį susitarimą kaip dar vieną žingsnį link reformų Turkmenistane. Ir dabar kalb, Ir kalbant apie Turkmenistaną, e, tas susitarimas buvo labai svarbus e, tam, kad visų pirma būtų atliktas e, įvertinimas, kiek šitas laikinas prekybos susitarimas įtakojo situa žmogu, žmogaus teisų situaciją Turkmenis, Turkmenistane. Ir taip pat užtikrinant, kad šita situacija pagerėtų. Šį kartą, šiame posėdėje mes jau nekartą kalbėjome apie e, kriterijus, bazinius kriterijus, pradžios e, e, kriterijus ir aš norėčiau paminėti kai kuriuos iš jų bei pa, apibūdinti pažangą, kuri buvo padaryta. Pirmasis kriterijus, bazinis kriterijus, tai yra besąlygiškas visų politinių kalinių paleidimas. Ir dabar Reikia pasakyti, kad daugybė žmonių yra kalinami Turkmenistano kalėjime e, už politinius, e, dėl politinių e, sumetimų. Ir nevyksta jų teismai, neįsileidžiami vyriausybinio organizacijų atstovai, todėl labai sunku įvertinti, kiek politinių kalinių kalinė teisė tai ir beivertinti jiems keliamus klausimus. Pastaruoju metu pasidarė ypač sunku stebėti, kaip yra naudojama baudžiamoji sistema politiniais sumetimais. Sunku pasidarė dėl to, kad yra ribojamas spaudos laisvė. Vėlgi, kalbant apie politinius kalinius, reikėtų paminėti Sapadurdy Určiev ir jo kolegas, kurie dirbo nevyriausybinėse organizacijose ir Gungaldį ir ponia Gungaldį. 2006 m. gruodžio mėnesį e, Turkmenistanas paleido e, e, keletą politinių kalinių, bet Turkmenistanas vis dėlto nesugebėjo pradėti visų politinių kalinių bylų peržėjimo procesų tam, kad užtikrintų ne, nepagristai apkaltintų asmenų paleidimą į laisvę. Ir tai reiškia, kad mes savo rankose turime žmogaus teisų problemą, kurią yra kurią reikia skubiai spręsti. Toliau Turkmenistanas neatsižvelgia į jokią rekomendaciją, kurią jungtinės tautos pateikė atlikus, atlikusios visuotinę peržiūrą. Taip pat Turkmenistanas anksčiau buvo įsipareikojęs panaikinti e, judėjimo apribojimus. Nepaisant to, e, Turkmenistano e, vyriausybė vis dar aktyviai kišasi į piliečių laisvę judėti ir savo nuožiūrį nustatinėja judėjimo apribojimus, kurie yra taikomi pasipriešinimo dalyviams ir jų šeimų nariams. Pavyzdžiui, Svetlana Orazovai neleidžiama jau kelis metus neleidžiama keliauti iš Turkmenistano. Tokie patys apribojimai buvo taikomi ir jos vyrai, kuris mirė 2008 metais dėl to, kad negalėjo e, gauti reikiamo gydimo savo šalyje, o iš šalies išvykti negalėjo. E, Keliovimo apribojimai yra taikomi ir studentams, kurie mokosi užsienio universitetuose, ypač Kirgistane. Daug nepaisant to, kad mm, daugeliu studentų vėliau buvo leista keliauti, e, e, jeigu jie mokosi užsienio universitetuose, tačiau e, šis apribojimas vis dar taikomas tiems studentams, kurie studijuoja Kirgistane Kitoms gyventojų grupėms taip pat yra e, taikomi patys įvairiausi keliavimo apribojimai. Toliau e, prie nepriklausomų vertintojų ar stebėtojų e, įsileidimas į šalį. Ne vienai ne, tarptautiniai organizacijai nebuvo leista atlikti žmogaus teisų pažeidimo tyrimo šalyje. Nebuvo įsileisti nei vyriausybinė, nei nevyriausybinė organizacija kad jos galėtų įsitikinti arba stebėti situaciją šalyje. Du 2008 metų rugsėjo mėnesį Turkmenistane lankėsi jungtinių tautų pranešėjas dėl religijos laisvės. Jam buvo jam buvo užtikrinta, kad bus sudarytos galimybės e, kitiems e, specialiesiams atstovams atvykti į šalį. Tačiau praėjus dviejams metams situacija visiškai nepasikeitė ir joks specialistas nebuvo įsileistas tam, kad įvertintų žmogaus teisų situaciją e, Turkmenistane. Jūs jau girdėjote Medicines Sans Frontier atvejį, kurie privalėjo nutraukti savo uh, dešimties metų veiklą Turkmenistane 2009 metais. Dėl pilietinių laisvių, taip pat lai, žodžio laisvės. Šitos laisvės taip pat yra ribojamos Turkmenistane. Nepriklausomi žurnalistai negali laisvai dirbti šalyje. Ir e, žurnalistai e, yra nuolatos e, patiria represijas iš e, Turkmenistano vyriausybės. Vienas iš naujausių e, pavyzdžių tai yra, yra įvykęs e, šiuo metu spalio mėnesį, kada vyriausybė neleidžio, neleido, neišleido žurnalistų dalyvauti Varšuvoje vykusio EBPO organizacijos susitikime. Ir jūs taip pat, jūs girdėjote ne vieną kartą, jau minint ir Farido Tuhbatulina atvejį. Saugumo tarnybos Turkmenistane nuolatos įspėja piliečius nesusitikti su ES atstovais, jungtinių tautų atstovais, įskaitant ir jungtinių tautų specialiosios atstovės religijos laisvės klausimais, kuri lankėsi Turkmenistane 2009 metais. E, Turkmenistano teisės aktuose yra numatyti nerealūs e, reikalavimai norinčiams įsiregistruoti nevyriausybinėms organizacijams. Pavyzdžiui, nevyriausybinė organizacija turi turėti <clears throat> apie 5-600 e, norių tam, kad galėtų būti, įregistruoti, būti įregistruota. Visa spauda yra griežtai kontroliuojama e, Turkmenistane, o užsienio žurnalistams, užsienio žiniasklaidai taip pat labai sunku stebėti padėtį Turkmenistane, nes jų paprasčiausiai neįsileidžia. Buvo atveju, kada žurnalistai buvo sumušami, e, sulaikomi ar kitaip apribojimus jų darbas. Internetų kavinėse e, lankytojai turi pateikti savo pasus ir labai sunku gauti užsienio spaudos įsigyti Turkmenistane. Pasienyje e, užsienio spauda yra e, konf, e, konfiskuojama ir piliečiai gali gauti tik tai Turkmenistane leidžiamą spaudą. Savo pasisakymą baigsiu keletų pastabų apie visais lygiais įgyvendintas reformas. 2010 metais Turkmenistanas patvirtino priemė e, daugybę įstatymų, įskaitant ir baudžiamojo kodekso e, pakeitimus bei e, dėl reguliuojamų ar kontroliuojamų procesų, profesijų. Tačiau nei vienas iš tų pakeitimų ar įstatymų neturėjo jokių esminių pakeitimų, kurios galėtų pagerinti situaciją. 2010 metais vyriausybė yra pareiškusi, kad šalis yra pasirengusi daugia partiniai sistemai, bet e, kol kas nematome jokių ženklų, kad, vyriaus, kad valstybėje būtų pritariama kokiai nors kitai alternatyviai e, politiniai jėgai ar krypčiai. E, nėra prezidento uh, prezidento kadencija ir jų skaičius nėra e, ribojamas e, ir vyriausybei ir valdžios atstovams yra leidžiama priimti savo, daugybę sprendimų savo nuožiūrų. Prieš metus buvo patvirtintas buvo pasirašyta, pasirašytas laikinas prekybos susitarimas, tačiau po to laiko e, pozityvių poslinkių nepastebėta ir ES prieš pasirašydama bendradarbiavimo bei partnerystės sutartį tikrai turėtų iškelti tam tikrus reikalavimus Turkmenistanui. Dėkoju, sako pirmininkė. Ir norėčiau pakviesti jungtinių tautų e, atstovą dabar pasisakyti. Galbūt, galbūt lengviau jums būtų persėsti. Thank you. Um, um, first of all, I think many... Aš visų pirma manau, kad buvo išsakyta labai daug teisingos informacijos apie žmogaus teisų padėtį Turkmenistane. Todėl aš dabar e, išsamei apie tai nebekalbėsiu. Norėčiau jūs tik tai trumpai informuoti apie tai, ką jungtinės tautos daro Turkmenistane pastaraisiais metais. E, po to, kai e, buvo pradėtas tyrimas valstybėje prieš porą metų. Pirmiausia, 2007 metų e, gegužės mėnesį mūsų pirmoji e, vyriausioji galiotinė žmogus teisų klausimais pirmą kartą apsilankė Centrinėje Azijoje ir Turkmenistane. Tada ji pabrėžė, kaip svarbu pilietiniai visuomeniai suteikti galių ir e, suteikti tam tikrą vaidmenį demokratinėje erdvėje, bei užtikrinti reikalingą pusiausvyrą tarp vykdomosios teisėkuros srities įstatymų kūrimos ryties ir teismų. Be to reikia sukurti visas teisingas žmogaus teisų institucijas laikantis Paryžiaus principų. Tie prioritetai išlieka iki šiol. Junktinių tautų generalinis sekretorius Bankimūnas šių metų balandžio pradžioje apsilankė Turkmenistane ir turėjo galimybę susitikti su prezidentu bei nacionalinio demokratijos ir žmogaus teisų instituto direktoriumi. Jis galėjo aptarti žmogaus teisų patirtį su jais tuo metu. Keletas žodžių dėl mūsų e, darbo Turkmenistane. 2008 m. birželio mėnesį e, Kirgistanas ir e, vyriausiojo galiotinio tarnyba pasirašė susitarimą dėl regioninio biuro Biškeke atidarimo. E, šio biuro pagrindinė tarnyba padėti vyriausybei, pilietiniai visuomeniai, nacionaliniams institucijoms ir jungtinių tautų e, grupėms dirbančiams tame regione ginti žmogaus teisės. Kaip minėjo Europos komisija, bendradarbiaujant su ją e, ja, ir jai remiant jungtinių tautų pabėgėlių komisija, plėtros komisija ir pabėgėlių teisų institucijos Um, rengia specialius projektus dėl žmogaus teisų apginimo. Jais siekiama konkrečiai pagerinti Turkmenistano galimybės e, dalyvauti tarptautiniuose žmogaus teisų apsaugos mechanizmuose ir, ir mes rengėme Turkmenijos pareigūnus tam, kad jie galėtų mus deramai informuoti. Uh, ir e, įvairiose administracijos dalise mes e, juos informuojame apie žmogaus teisų standartus ir e, vykdome papildomus projektus, kurie leidžia geriau informuoti žmonės apie žmogaus teisės visoje šalyje. Mūsų tikslas - sukurti žmogaus teisų centrus visose penkiose provincijose. Ir tai prasidėjo labai neseniai Ta pradėjome daryti ir dabar jau tikrai tikimės, kad pradėsime įgyventi sutartys rekomendacijas. Tokiu būdu e, mes galėtume labiau pasistumėti į priekį negu dabar ir galėtume žmonėms realiai pakeisti gyvenimą. Dėl visuotinės periodinės peržiūros, anksčiau kalbėjusi apie jas kalbėjo, Turkmenija yra viena iš pirmųjų šalių, kurioje tokia peržiūra buvo įvykdyta 2008 metais. Po to buvo priimtos rekomendacijos dėl kankinimų, e, panaikinimo tikėjimo laisvės, judėjimo laisvės, žodžio laisvės ir teismų nepriklausomybės. Tai yra vienos iš svarbiausių rekomendacijų, bet jų yra ir dar daugiau. E, E, tuo metu vis tik tai Turkmenija ir atmetė daug svarbių rekomendacijų, pavyzdžiui, dėl kelionio apribojimo, apie kurias buvo anksčiau kalbama, taip pat dėl e, politinių kalinių paleidimo ir tų kalinių, e, kurių kaltinimai yra susijęs su politiniais sumetimais bylų peržiūrėjimo. Taip pat buvo paminėta, kad Turkmenistanas žengė labai pozityvų žingsnį ir uh, E, priėmė e, specialiai galiotinę dėl tikėjimo ir religijos laisvės 2008 metais. E, tai po to matėme, kad dar devynis kartus buvo prašoma Turkmenistano įsileisti tokius ypatingus pranešėjus. Tai buvo dėl teisėjų ir teisininkų, dėl kankinimų, dėl e, apibendrintų kaltinimų, dėl ne, iki teisminio sulaikymo ir panašiai. Taip pat e, norėjome nusiųsti ypatingai pranešėją dėl švietimo. Tikimės, kad kitais metais Turkmenistanas tą pranešėją įsileis, tačiau patvirtinimo dar neturime. Ir galiausiai žmogaus teisų priemonės ir dokumentai, kuriuos yra pasirašusi Turkija, Turkmenistanas Turiu galvoje, pavyzdžiui, žmonių su negale teisų konvencija. E, neseniai ji buvo pasirašyta kartu su papildomu protokolu, tačiau e, daugybė kitų tarptautinių dokumentų dar nėra ratifikuoti. Pavyzdžiui, galėčiau paminėti neprivalomą protokolą dėl, e, prie konvencijos dėl kovos su kankinimais. Ir kaip anksčiau kalbėjusiai, tas dokumentas yra, sakė, tas dokumentas nėra ratifikuotas ir e, kankinimo atveju dar fiksuojama. Kitas svarbus klausimas e, mums patiems yra, e, kuo aktyviau dalyvauti su tomis šalimis. Matome palankių ženklų ir tikimės, kad tas projektas, kurį mes dabar įgyvendiname, e, turės palankų poveikį šaliai. Ačiū, ponė Arvidson. Dabar galime pradėti diskusiją. Du mažiausiai žmonės norėjo pasisakyti - Sivič ir po to Gšyp sivieš žodis. E, słuchałem z wielką uwagą e, tego, co zostało powiedziane. Aš su dideliu susidomėjimu išklausiau visų pasisakusiųjų. Manau, kad e, turime puikią progą pažvelgti į Turkmenistano klausimą plačiau ir rimčiau negu kad iki šiol. Aš puikiai prisimenu pirmasias diskusijas vykusias užsienio reikalų komitete, kai mes pradėjome renkti pranešimą. Ir turiu pripažinti, kad ta informacija, kuri tuo metu buvo pateikta Europos parlamentui apie situaciją Turkmenistane, buvo pasenusi ir nepakankama. Aš tikrai labai vertinu visą, kas buvo šiandien pasakyta, nes žmogaus teisų gynėjai ir institucijos svarstančios šiuos klausimus privalo labai aiškiai kalbėti. Ir šiandien taip ir buvo pasakyta, taip ir buvo padaryta nėra ne vienos šalies, ne vieno atvejo, kurį būtų galima pamiršti. Turime kreipti dėmesį į kiekvieną atvejį, kuomet yra pažeidžiama žmogaus teisės. Toks turėtų būti pagrindinis mūsų principas. Ir mes negalime galvoti, kad yra gerieji ir egzistuoja blogiečiai. yra tie, kurie gina žmogaus teisės ir tie, kurie pamina žmogaus teisės. Norėčiau Jūs patikinti, ypač patikinti mūsų svečius, kad mes esame toje pačioje barikadų pusėje. Mes tikrai sakome, kad kiekvieno žmogaus atvejais yra labai svarbus. Kiekvienam piliečiui turi būti suteikta galimybė išvykti iš šalies. Galime sakyti, kad svarbu yra ir tie žmonės, kurie atsisako vykdyti karinę tarnybą ir kurie dėl to susilaukia bausmių. Kaip suprantu, Europos komisija pritarė mūsų pozicijai. Europos komisija siekia apsaugoti pagrindinės žmogaus teisės. Taigi mes susidurėme su tam tikra dilema. Ar norime ginti žmogaus teisę šioje šalyje ar ne. Bet tikroji dilema yra štai kokia. Kaip užmėgsti tikrus bendradarbiavimo santykius tarp ES ir Turkmenistano kad būtų galima geriau apginti žmogaus teisės ir kad būtų galima užmėgsti daugiau kontaktų. Taigi klausimas yra, kaip tą padaryti, o ne ar reikėtų tą iš vis daryti. Ir aš manau, kad būtų galima atsakyti į tokį klausimą. Taip, ar galima pasinaudoti sovietinio laikotarpio teisiniais instrumentais, nes mes kalbame apie tą susitarimą, kuris buvo sudarytas prieš daugelį metų. Taigi mes galime savęs klausti, ar galime naudotis tokiu pasenusiu teisiniu instrumentu, kuris buvo pasirašytas prieš 12 metų. Gal mums reikia naujo susitarimo, naujo instrumento, juk susitarimas buvo parašytas prieš 12 metų ir iki šiol dar nėra iki galo ratifikuotas. Tokia yra situacija. Taigi, aš norėčiau kalbėti remiantis ne tik jausmais ir emocijomis. Aš norėčiau paliesti politinius aspektus, nes vadovaujantis jausmais labai sunku rasti priemonių, veiksmingų priemonių politikai įgyvendinti. Tris kartas ko Turkmenistaną valdė komunistai. Ir koksgi buvo tas valdymas. Žmonės gyvenę tokiuose šalise žino, kaip tai veikia. Komunistai e, pamindavo bet kokias žmogaus teisės. Turkmenistane Azijos šalyje situacija buvo prasta. Jeigu manęs paklaustumėte, kur aš rinkčiaus gyventi - komunistinėje Lenkijoje ar Turkmenistane, aš sakyčiau, kad Lenkijoje man turbūt būtų geriau. Taigi, prisiminkime, kad trys kartos Turkmeni, Turkmenistane gyveno prie komunistų. Žodžiu, nėra šalyje žmonių, kurie galėtų papasakoti, kas vyko šalyje iki komunistų ateimo. Ir tai turi aišku poveikį pilietiniai visuomeniai. Tai yra nepaprastai svarbu, nes reikia pagalvoti ir apie mąstymo pokyčius visuomenėje. Net ir Taigi turiu pasakyti, kad šis klausimas yra labai svarbus, nes e, mes galime gauti daugiau informacijos apie Turkmenistaną. Labai džiaugiuosi, kad klausimas buvo suorganizuotas. Galiausiai norėčiau pakartoti ir paraginti nesimti jokių automatinių veiksmų. Jau 12 metų mes bandome ratifikuoti susitarimą ir baigiant pasakysiu, kad kiekvieną mėnesį mes svarstome žmogaus teisų pažeidimo klausimus plenarnėme posėdėje Strasbūre. Aš negirdėjau, kad būtų svarstomas Turkmenistano klausimas. Mes jį kažkaip buvome išbraukę. Dabar steiksiu žodį e, vicepirmininkui, prašom. Mes atsidūrėme situacijoje, kuomet turime priimti labai svarbų sprendimą. Ir matome, kad susikerta dvi skirtingos nuomonės. Viena yra tokia, kad įsigalioja ratifikuotas susitarimas. Ir mes klausime, kasgi atsitiko tuo laikotarpiu nuo ratifikavimo, kad mes taip greitai skubame prie kito susitarimo. Šios diskusijos atskleidė mums įvairias aplinkybės, rodančias, kodėl procesas užtruko. Norėčiau Jums priminti, tą sakė ir ponia Nikolai, parlamento veiklą ir parlamento 2008 ir 2009 metų rezoliucijas, kuriuose yra nustatyti tam tikri kriterijai susijęs su žmogaus teisėmis. Ir dėja, labai aiškiai turime konstatuoti, kad tie kriterijai Turkmenistane nėra vykdomi. Mes pritarėme laikinojo priekybos susitarimo ratifikavimui, o dabar galvojame, ką daryti. Europos komisija siūlo sudaryti naują partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. E, šiandien mūsų pranešėjai apžvelgė ne vieną klausimą, kalbėjo apie žmogaus teisų pažeidimų atvejus ir aš manau, kad rezoliucijoje reikėtų kalbėti apie visus klausimus. Mes neturėtume išbraukti ne vieno argumento. E, ponas Vygant ir Europos komisijos atstovas pateikė labai svarbių argumentų. Žinoma, labai sunku stebėti, kas vyksta šalyje, jeigu neturime savo atstovo toje šalyje. Jeigu norime stiprinti santykius su Turkmenistanu, reikia atstovų toje šalyje. Tokiu būdu būtų galima nustatyti mechanizmą, kurio pagalba būtų galima stebėti ir vertinti, kaip žmogaus teisų situacija keičiasi šalyje. Ar yra laikomasi nustatytų kriterijų, ar yra daroma pažanga, o galbūt situacija prastėja. Ir jeigu nėra vykdomos sąlygos, galime nutraukti susitarimo vykdymą. Taigi manau, kad žmogaus teisų pakomitetis yra atsidūręs štai tokioje situacijoje. Aš džiaugiuosi, kad užsienio reikalų komitetas kol kas nepriėmė galutinio sprendimo mums neaptarus šio klausimo. Taigi tokia yra esama padėtis. Ačiū. Ačiū vicepirmininkui, panui Gžipui, už tokį puikų tokią analizę, kuri parodo, kad e, mūsų pakomitetis dalyvauja šiame procese. Norėčiau pakviesti poną Donskį pasisakyti. Yes, thank you very much, Euro. So some noises. Gal galėtumėte persisti prie kito mikrofono. Yeah, thank you very much. Dėkoju. Keletas pastabų. Labai svarbu e, išvengti klišių ar tokių e, nusidėvėjusių frazių ar emocijų, kurios paprastai naudojamos kalbant apie Turkmenistaną. Bet yra aišku vienas dalykas. Situacija keičiasi. Mes negalime ir toliau tiesiog geranoriškai mąstyti. Pavyzdžiui, kad toliau galvoti, kad mes paprasčiausiai e, iš, išutuliosime tam tikras teorinės prielaidas ir paskui žiūrėsime, kas vyksta realybėje. Iš vienos pusės tikrai labai svarbu įsitraukti tuos procesus, daryti kažką tai, kad pagerėtų žmogaus teisų situacija Turkmenistane. Bet iš kitos pusės mums būtina užtikrinti, kad mes turėtumėm partnerį toje valstybėje tai yra tam tikras institucijas, su kuria mes galėtumėm bendradarbiauti. Jeigu mes neturime priemonių žmogaus teisų situacijai stebėti, tai kaip mes galime matyti ar stebėti pažangą. Kitas dalykas, nemažiau svarbus. Žinome, kad viskas yra smulkmenuose, pati esmė yra smulkmenuose. Ir būtent čia ir yra visa esmė. Kartais tas dalyvavimas procese gali vykti labai ilgą laiką. Bet gali atsitikti ir taip, kad e, galbūt prie, dėl mūsų neteisingų paskaičiavimų ar dėl mūsų kažkokių tai neteisingai atliktų veiksmų e, režimas mūsų veiksmus įvertina neteisingai. Tad galbūt reikėtų išanalizuoti visas, visus niansus ir detalės, o nekelti tokias e, dilemas. Aš manau, kad požiūris yra teisingas Klausimas yra kaip. Ar mes turime instrumentus, ar turime priemonės, ar turime su kuo dirbti praktikoje. Dėkoju. Iš tiesų, ačiū ponas Donski. Vien tik tai geranoriški pamastymai čia tikrai nepadės. Ir aš esu įsitikinusi, kad pranešėjai irgi labai galvoju apie tai, apie tos mechanizmus, kurie mums padėtų E, pasiekti pusiausvėros, pasiekti galiausiai, kad tie mechanizmai, kad tos priemonės būtų sukurtas. Kol kas jų nėra. Ir būkime atviri. E, ir iš tiesų parlamentas e, ne vien tik tai buvo nusiteikęs geranoriškai, kai patvirtino laikiną prekybos sutartį. Mes kalbėjome apie tuos kriterijus, išeities kriterijus, pradžios kriterijus ir apie tai, kad tie kriterijai nebuvo vykdomi. Ir labai gaila, kad parlamentas galbūt nepakankamai kontroliavo tų kriterijų vykdymą ar, ar jų paisimą. Jeigu mes norime pasiekti konkrečių rezultatų, mes e, turime e, numatyti tuos instrumentus ir turime iš tiesų e, padaryti viską, ką galime savo kompetencijos ribose. Na ir norėčiau pasakyti štai, ką Aš suprantu e, teisinį pagrindą, kurio grindžiamas laikinas priekybos sustarimas, bet lyginant su partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimu, aš čia nematau jokio skirtumo. Tad galbūt būtų naudinga kreiptis į parlamento e, teisės tarnybą ir, ir paklausti. Bet man Deja, niekas iš tarnybos čia berots nedalyvauja, bet bent jau mes turime galimybę pasikonsultuoti su teisės tarnyba dėl to teisinio pagrindo ir galbūt tada bus galima lengviau apsispręsti dėl to stebėsenos mechanizmo. Esu tikra, kad apie tai kalbė, kalbėjo ir pranešėja. Ir pagalvojo pranešėja. Tai tokios mano tokios pirminės mintis šią temą. Bet dabar norėtumėm kreiptis vėl į pranešėją, bet prieš tai ponas Obijos. Dėkoju. Dėl mechanizmų stokos, dėl to, kad jų nėra, e, kad nėra mechanizmų leidžiančių užtikrinti reikiamus tarp institucinius kontaktus. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, ką pasakė pirmininkė. Ir jei neklystų, jūs minėjote, kad uh, E, yra numatyta e, Turkmenistano parlamento e, reformos ir modernizavimo programa. Asmeniškai aš tokios informacijos nesu gavęs. Galbūt jūs galėtumėte daugiau papasakoti apie, apie tai. Tai būtų naudinga. Pirmininkė. Ačiū, ponas Obijos. Aš bandysiu atsakyti į šį klausimą, bet laukiu laiško iš jungtinių tautų atstovų ir mes grįžime prie šito klausimo. O dabar žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems e, pasisakiusiems e, šioje, šiame posėdėje, nes e, jūsų pasisakymai galbūt padėjo mums apsispręsti ir nuspręsti, koks yra teisingas požiūris, kokiu požiūriu reikėtų remtis gvildanant šitą klausimą. Panašu, jog visi sutinka, jog turi būti pasirašomos tokios partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys, kurios iš esmės kažką pakeistų e, tokiose šalise kaip Turkmenistanas. Mes norime efektyvių, veiksmingų e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimų, nes tik tai tokiu būdu galima kažką pakeisti. Aš sutinku su pono Donskio pastabomis ir dviejonėmis dėl valstybių narių pozicijos. E, pris... Iš tikrųjų, e, dažnai prisijungia prie ES valstybės narės, pamiršta, kad reikia laikytis tam tikrų standartų. Ir norėčiau pasakyti, jog esu įsitikinusi, kad žmogaus teisės visuomet turi būti keliamos į, į, į tą pirminę liniją, į, į, į priekį, kai kalbama apie partnerystės ar ir bendradarbiavimo susitarimų pasirašymą. Bet taip pat reikia nepamiršti realybės, ką mes iš tiesų realiai galime padaryti šalyje. Aš labai dėkinga ir šešėliniams pranešėjams, kitiems pasisakiusiems laukiame e, pakeitimų pasiūlymų. Ir tikrai sveikinsime visus pasiūlymus dėl nuoseklių mechanizmų arba tiesiog pasiūlymų dėl priemonių, kaip užtikrinti, kad būtų paisoma ir ES interesų pasirašant e, panašias sutartis. Pagal e, Lisabono sutartį, manyčiau, mes turime visas galimybės e, vadovautis praktiniu, ne vien tik tai teoriniu počiu. Pirmininkė. Dabar atsakysiu pono Obijos klausimą. Iš tiesų, birželio mėnesį aš parašiau laišką jungtinėms tautoms apie e, e, parlamento vaidmens svarbą pasirašant e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį. E, gavau e, atsakymą vasaros pabaigoje ir šitas laiškas jums yra pridėtas į informacinį paketą. Taigi, ponia Ašton taip pat mini pažangą pasiektą teikiant pagalbą Turkmenistanui. Ir ponė Ašton e, informuoja, kad e, kad Turkmenistane yra planuojamas parlamento e, modernizavimas. Kas mane šiek tiek stebina ir jeigu aš neteisingai suprantu, tai jūs mane pataisykite. Aukštoji įgaliotinė rašo, kad nesant atnaujintos įstatyminės bazės, kurioje būtų aiškiai pasisakyta dėl žmogaus teisių. Mums teks paisyti dabartinių politinių įsipareigojimų. Na ir čia aš kol kas nematau jokių skirtumų e, tarp teisinės bazės, kurio, kurio grindžiant buvo pasirašytas laikinas prekybos susitarimas. Pone Ašton rašo, kad mūsų įsipareigojimai gali Turkmenistane gali būti padidinti E, tik, arba tiesiog jie gali būti gyvendinti tik tai tada, kai bus pasirašyta partnerystės ir bendradarbiavimo e, sutartys. O mano manimu iš tiesų yra e, įvairių pavyzdžių su kitomis šalimis, pavyzdžiui, su Tadžikistanu, kad, kurie rodo, kad nebūtinai reikalingas PCA, tai yra partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo ratifikavimas ar pasirašymas, tam, kad būtų palengvintas pavyzdžiui, ES delegacijų e, įsikūrimas e, atskirose šalyse. Toliau yra sakoma laiške, kad e, pasirašius susitarimą atsiras didesnės galimybės vystyti dialogą tarp dviejų, šaly, tarp dviejų šalių ir taip pat plėtoti tarpusavio ryšius. Ir taip pat rašoma, kad panašus sutarimai buvo sudaryti su kitomis Vidurio Azijos šalimis. Tai vėlgi kyla klausimas, E, kokia yra teisinė bazė. Ir galbūt, e, kadangi ponas Vygandas yra čia, galbūt jis galėtų pasisakyti šio klausimu. Taigi, ponas Vygandas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau patvirtinti tai, ką pasakė komisija diskusijoje su Europos parlamentu kai kalbėjome apie tarpinio susitarimo ratifikavimą. Vadinasi, žmogaus teisų reikalavimai jau yra susitarimo pagrindinė viena iš esminių dalių. Ir jie buvo įrašyti į tarpinį susitarimą, būtent tokioje formuluoti, kokį jūs pateikėte. Pirmame straipsnėje yra sakoma, e, jau e, apie tai, o busimojoje partnerystės ir bendravimo sutartyje antrame straipsnėje bus taip kalbama. 28 ir 94 straipsniuose atitinkamai bus kalbama apie pažeidimus. Be to, abi pusės pateiks bendrą deklaraciją, kurioje bus interpretuojami šie straipsniai ir bus e, labai konkrečiai pasakyta, kad tarpinio sutarimo pirmame straipsnėje arba e, bendravimo sutartys antrame straipsnėje e, yra e, iškelti svarbus reikalavimai. Reikia pabrėžti, kad formuluotė yra tokia pati abiejose susitarimuose. Tačiau antrojo susitarimo partnerystės ir bendravimo sutarties straipsnis yra kur kas platesnis ir jis leidžia mus mums e, įsikišti į visas politikos rytis santykiuose su Turkmenistanu. Antras dalykas, visomis tomis temomis yra e, kalba apie politinį dialogą. Paminima e, kad, paminima, kad būtina sukurti konkrečią institucijų struktūrą. Kalbant apie stebėsenos naudojimą, kaip kalbėjo pirmininkės pavaduotoje, palaikant ryšius su Turkmenistanu, taip pat yra labai svarbu. Uh, Todėl mes esame tvirtai įsitikinę, kad e, sukurdami platesnę teisinę bazę ir e, numatydami konkrečią bendradarbiavimo, konkretų bendradarbiavimo sutart, sutart, turinį, atsiprašau, ir e, institucijos, su kuriamis bus palaikyta, palaikomi ryšiai, leis mums užtikrinti savo vertybių ir savo interesų apsaugą. Uh, Baigdamas noriu pasakyti, kad labai esu dėkingas, e, kai ponė pirmininkės pavaduotoja ir ponas Černeckis sako, kad e, mes nebepatenkame į tam tikrą dilemą mes nebekyla klausimo, kas gina žmogaus teisės, kyla klausimas, kokiais tarptautiniais dokumentais turime vadovautis ir kaip galime įtraukti tarp Turkmenistano pusėje, kad galėtume gauti reikalingą informaciją. Ir čia nuomonės tarp mūsų išsiskiria. Aš akivaizdžiai išdėšiau e, vyriausiosios įgaliotinės, kuri yra ir komisijos vicepirmininkė pozicija. Baigdamas noriu pasakyti, kad bendru, e, gyventojai bendrai E, priimtų e, tai kaip labai blogą ženklą, jeigu ES pasakytų, kad mes nenorim su jumis tokio sutarimo kaip su kitomis kaiminėmis valstybėmis. Nesvarbu, ar kalbėtume apie švietimą, ar apie žmogaus teisės, ar valstybės valdymą. ES standartai turi tapti Turkmenistano standartais, o ne kitų kaimininių valstybių standartai. Uh, Ačiū, ponė Vygant. Jeigu aš teisingai suprantu, Pagrindinis skirtumas tarp dabartinio laikino susitarimo ir partnerysės bendradarbiavimo sutarties yra tas, kad jūs akcentuojate, kaip svarbu plačiau palaikyti ryšį įvairiose politikos rytise ir e, taip pat išlaikyti politinį dialogą, kuris padarytų įtakos žmogaus teisų padėčiai. E, ar tokią išvadą galima padaryti iš kalbos? Taip, ačiū. Gal gal dar lėtume trumpai paminėti, ką komisija mano apie čia išdėstytas mintis dėl tam tikro įgyvendinimo mechanizmo. Mes suprantame, kad parlamentas nėra vykdomoji valdžia, mes esame parlamentas, tačiau ir mums reikia e, pasižiūrėti patiems į save, ar mes pakankamai rimtai e, darome tai, ką darome, kokį stebėsenos mechanizmą galvojama sukurti, kas jūsų nuomonė būtų realu Ar egzistuoja kokių precedentų, kuriais galėtume vadovautis, precedentų, kurie atsirado palaikant ryšius su kitomis šalimis? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau patvirtinti tą informaciją, apie kurią jūs anksčiau kalbėjote. Mes pradedame bendradarbiauti su Turkmenistano parlamentaru taip pat ir norime, kad Turkmenistano parlamentas taptų tikrų parlamentų su tikra e, parlamentinė darbo tvarka. Tai yra ką tik pradėtas projektas. Antras dalykas - institucijų struktūroje, manau, jau yra numatyti tam tikri parlamentiniai ryšiai taip pat. Paminėti pamiršau tą, kai kalbėjau bendrai apie institucijų sąrangą. Taigi e, tokias turėsite galimybės bendrauti dėl konkretaus pranešėjos pasiūlymą. Šiuo metu aš galėčiau įsipareigoti nuolat atsiskaitinėti Afetui ir jūsų pakomitečiui apie padėtį Turkmenistane. Jeigu yra numatytas vienoks ar kitoks tarp institucinis mechanizmas parlamente, tai jūs turėtumėt suprasti, kad jis turės būti aptartas ir mano institucija. Šiuo metu komisija, o po keletos savaičių išorės veiksmų tarnyboje Kol kas aš negaliu įvardinti, kokia pozicija bus. Labai ačiū. Manau, kad reikėtų pagalvoti apie tai mums tarpusavį ir galbūt e, perduoti, ką nuspręsime jums. O dabar, manau, jau laikas baigti būtų šį klausimą. Manau, kad e, tai yra tam tikra prasme bandomasis atvejis, parodysęs, kaip Europos parlamentas sugeba susidoroti su stipresniais įgaliojimais jai suteiktais tarptautinių susitarimo atveju, kaip rimtai mes sugebame apsimti mums tenkančią atsakomybę ir prievalės. Šis projektas toliau tęsis ir reikėtų paminėti kitas svarbės datas. Užsienio reikalų komiteto e, terminai nustatyti ponios Nikolai pranešimui lapkričio 10 diena 18 valanda. Užsienio reikalų komitete antras svarstymas numatytas lapkričio 30. Balsavimas sausio 25-26 dieną, o plenarinėme posėdėje 2011 m. kovo mėnesį. Taip atrodo peržiūrėtas planas, bandysim e, nepamiršti terminų ir artimiausiomis savaitėmis palaikysime labai glaudų ryšį su pranešėja ir pra, šelniais pranešėjais. Labai ačiū poniai Nikolai, dėkoju atviros visuomenės institutui Human Rights Watch, Europos komisijai, jungtinių tautų, e, ypatingai įgaliotiniai e, žmogaus teisų klausimais ir visiems kitiems. Šį klausimą baigiame. Ir aš turiu pranešimą. Norėčiau čia šiltai pasveikinti Filipinų žmogaus teisų gynėjus. iš desaperasidos. Tai yra dingę žmonės. Laimė jie čia pasirodė tarp mūsų. Nu, tai yra labai smagu. Taigi, organizacija Desaparasidos e, dirba su ieškodami pagrobtųjų, dingusiųjų aktyvistų Filipinuose. Raymond Manalų, esant iš čia, pats buvo pagrobtas ir kankinamas dviejus metus. Jis buvo traktuojamas kaip dingęs dviejus metus. Koncepcijo Empeno yra jaunos moters e, Karen Empeno motina. Karen buvo pagrobta 2006 metais e, Filipinuose Luzonė ir iki šiol dar nerasta. su mūsų draugais iš Filipinų šiandien organizuosime ypatingą posėdį. Pirmininkė prašo, kad Turkmenistano klausimo dalyviai baigtų diskutuoti už salės ribų. Taigi, šiandien nuo pusės keturių. E, nuo be 15.4 iki be 15.5 įvyks klausimas Filipinų klausimą. E, dar kartą dėkoju už tai, kad atėjote ir mūsų išklausėte, o dabar jau toj posėdį baigsim. Dar vyks išplėstinio biuro posėdis. Tikiuosi, kad mes jį galėsim baigti anglų ir prancūzų kalbomis, dviem kalbomis. Dėkoju visiems už šį dviejų dienų posėdį. Gavome labai daug naujos informacijos apie Kazahstaną, apie Turkiją, apie Turkmenistaną ir turėjom net laiko aptarti patį svarbiausią metinį pranešimą, kurį rengė ponia Andrikienė. Taigi aš šį posėdį baigiu, o kitas posėdis įvyks lapkričio 8 dieną.